Goedemorgen, uh, collega's en uh, gasten. Labas rytas, mėly kolegos. Taip pat sveikinuosi su aukšto rango svečiais iš Europos komisijos. Šiandieną pas mus vieši generalinė sekretorė Catherine Day. Sveiki atvykę ir kalbėsime apie 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą gavote vairių dokumentų ir pirmiausia siūlyčiau pranešėjui pasisakyti, pareikšti savo požiūrį, galbūt pateikti papildomų klausimų, o paskui žodžius teiksiu poniai Catherine Day ir kitiems. Ponas Hatsimarkakė. Like you... Ačiū, ponė pirmininkė, kreipsiuos angliškai į jūs. Galbūt tokiu būdu bus lengviau bendrauti. Pirmiausia, dėkoju labai, kad atvykote. Tai yra vienas e, svarbesnių klausimų šiam komitetui, kalbant apie biudžeto įvykdymo procedūrą. Na, o šiandieną norėčiau pakalbėti apie atskaitomybę. Atskaitomybę, kurią, kuris siejama su atsakomybė. Ir kokia yra bendra mūsų atskaitomybės sistemos architektūra kuri e, faktiškai rodo, kad atskaitomybės yra, gaunama daug informacijos, daug ką turime perskaityti. Na ir klausimas e, tik štai koks kyla, ar ta informacija, kuri mus pasiekia, yra teisinga ir ar nėra taip, kad daug žodžių skaičių yra naudojama kaip uždanga paslėpti neatskaitomybė ir net, net, ne atsakomybės trūkumui. Ankstesniuose klausimuose, ypatingai kai komisaras Čoloč e, dalyvavo, norėčiau asmeniškai jį paminėti, kadangi jo pasirodymas buvo ypatingai geras, mes pamatėme, kad per pastarosius metus komisijos darbas labai patobulėjo. Tai aišku yra ir Europos parlamento pastangų dėka. Tikriausiai prisimenate kadastrų sistemos atvejį Graikijoje, kai komisija vis mokėjo išmokas ir galiausiai parlamentas praėjus dešimčiai metų vetavo tuos, tas išmokas ir mums pavyko. Tai buvo bendra pastanga komisijos be jokios abejonės ir iš dalies ta pastanga buvo įgyvendinta parlamento spaudimo dėka. Deja, problemų dar yra nemažai. Na ir didžiausia mūsų problema yra ta, kad mes negalime patvirtinti e, atskirų komisarų, atskirų generalinių direktoratų biudžeto įvykdymo. Pasirinkimas mums yra vienas. Galime patvirtinti biudžeto įvykdymą visai komisijai. Na ir jums tenka atsakomybė pagal sutartis užtikrinti, kad e, mokėjimai būtų daromi sklandžiai Ir taigi mes tik vieną kartą tvirtiname biudžetą ir visa atsakomybė tenka jums. Ir tai nėra vien tik tai intelektinio, intelektinio pobūdžio, bet ir praktinio pobūdžio problema, kaip versti tą mechanizmą suktis, žvel, žvelgiant į DASA, kuris jau 16 metų šeilės yra negatyvus. Taigi kada galiausiai tendencija pasikeis? Na ir mano klausimas yra, kada galiausiai mes susėsime ir pasakysime, kad štai atėjo laikas, dabar žinant, kur yra spragos, kur yra problemos, atėjo laikas jas ištaisyti. Aš manau, kad štai šie metai ir turėtų būti tokie, kada mes rimtai galėtumėme apie tai pakalbėti dėl vienos labai paprastos priežasties. Atsakingi komisarai asmeniškai nėra atsakingi už tai, kas vyko per pastaruosius 16 metų. Ir dabar atėjo, susiklostė gera situacija, tendencija keisti, nes tai yra nauja komisija, nauji komisarai. Norėčiau pakalbėti apie tas spragas, nes spragų tikrai yra toje bendroje architektūroje ir reikia bandyti tas spragas užpildyti. Pirmoji spraga, ponė generalinė, direk, generalinė sekretorė, yra tarp generalinių direktoratų ir komisarų kolegijos. Kitas kita spraga tarp komisijos ir nacionalinio lygmens, tai yra valstybių narių. Tie, kurie mano, kad tokių spragų nėra, tokių e, nesėkmių nebuvo pastaruosius 16 metų, aš manau, kad e, reiktų tik tai prisiminti jiems, kad audito rūmai negatyvų e, visuomet teikdavo DASA. Dabar pakalbėsiu apie spragą tarp generalinių direktoratų ir komisarų kolegijos. Žinome, kad e, vyko Santero komisijoje administracinė reforma. Žinojom, žinome, kad jūs norėjote, kad e, personalas būtų atsakingesnis ir mes matome, kaip e, viskas vyksta. E, apie tai galime pasiskaityti metinėse veiklos ataskaitose. Komisija mano, kad šios metinės veiklos ataskaitos yra atskaitomybės architektūros pagrindiniai ramščiai. Tai yra sprendimo, kuris buvo priimtas dėl metinių ataskaitų išdava. Ir man labai įdomu, kaip e, bus rengiamas naujas, rengiama nauja ataskaita 2011 metais, tai yra vertinimo ataskaita pagal 318 sutarties straipsnį, kai galiausiai ne tik reiks įrodyti, kokie yra reguliarumo veiklos, ataskait, veiklos rezultatai, bet ir kiek uh, tikslų yra pasiekta. Žinau, kad dirbate šioje srityje ir tai yra labai svarbu. Tačiau metinės veiklos ataskaitos, kurios yra rengiamos generalinių direktoratų, pateikia savo istorijos versiją. Nėra išorinio vertinimo. Paprastai kalbant, tai yra vadovybės atstovavimas. Ir reikalinga antra objektyvi nešališką nuomonę, dėja to Europos komisijoje nėra, nes tai yra auditoriai dirbantys generaliniuose direktoratuose, kurie atlieka auditą. Ir ponas Grei, kuris vakar lankėsi mūsų komiteto posėdyje, irgi minėjo, kad nėra reali, realios generalinių direktoratų kontrolės. Jis, jis pats tiesiog prižiūri, ar vidaus auditoriai tinkamai dirba. Štai toks jo darbas. Generalinių direktoratų metinės veiklos ataskaitos nėra tvirtinamos komisarų kolegijos. Komisarų kolegija oficialiai netvirtina vadovybės veiklos rezultatų, numat, kurie yra pateikiami metinės veiklos ataskaitose ir oficialiai ne, nepatvirtina, kad biudžetai buvo įgyvendinti laikantis ES taisyklių. Taigi, čia yra politinė atsakomybė. Ta suvestinė ataskaita, kuri yra rengiama vadovaujant generaliniai sekretoriai, remiantis metinėmis veiklos ataskaitomis. Tiesiog yra patikrinamas užbaigtumas, objektivumas, teisingumas e, tų metinės veiklos ataskaitų. Tiesiog yra toks apibendrinimo, susumavimo darbas. Na ir man atrodo, kad tai nėra vien tik tai akademinis pratimas, jis turi politinių padarinių ir kyla klausimas, ar mes galime būti užtikrinti, kad biudžeto vykdymo patvirtinimo institucija, tai yra mes, gauname visą informaciją, kuri mums yra reikalinga tam, kad mes galėtumėme patvirtinti biudžeto įvykdymą. Informacijos gauname daug, nežinau ar visą. Ir galėčiau dar kartą jums priminti, nes e, jūs galbūt nesate susipažinusi su tuo. Ir aš pasinaudosiu galimybę ir jums e, perskaitysiu regioninės politikos generalinio direktorato metinės veiklos ataskaitą, paskutinį ataskaitos paragrafą, kad jūs suprastumėte, ką mes gauname, ką mes gauname iš jūsų tarnybų. Taigi skaitau. patvirtin, patvirtin, patvirtinus, kad, niekas, kad tai nepažeidžia Europos institucijų interesų. 23 iš 74 programų programų atveju generalinis direktoratas neturi patikinimų, ar sandoriai buvo atliekami reguliariai ir sklandžiai. Dėl 41 likusios programos buvo nustatyta ankstyvame įgyvenimo etape svarbių trūkumų dar prieš susigražinant lėšas. Kaip mes biudžetą, biudžeto įvykdymą institu, tvirtinant instituciją galime taikstytis štai, su štai tokiais dalykais. Tiesiog mes suprantame, kad jūs negalite vadovauti procesams. Tai yra regioninės politikos generalinis direktoratas ir komisija pirmiausia teiks, kad projektas yra geras, bet jis nėra teisėtas, mums jis nepatinka. Paprastai praėjus pusmečiui, vieneriems metams, laiko lieka vis mažiau, gautinis terminas artėja, tada, tarkim, graikai jau pasiūlytų kitą projektą, kuris nebūtų geresnis, bet graikai darytų jums spaudimą, sakytų, reikia pinigų, atsiųstų jums ministrą. Ministras atvyktų į Briuselį ir pasakytų, reikia skubiai lėšų yra 20 milijardų sąskaitoje, o mes tik 4 milijardus dar įsisavinome, taigi yra 16 milijardų kuriuos galime gauti ir norime juos gauti. Na, komisija, generalinis direktorius pasakys, na, nežinome, kaip čia bus su tais graikais. Dėl to štai ir parengiama tokia formulė. Bet štai, prašau, pinigai jums ir tik po vienerių keliarių metų mes galiausiai suprantame, kad projektas nebuvo teisėtas, kad jis nebuvo veiksmingas, kad ne, nesukūrė pridėtinės vertės kad jis nebuvo vertas tų pinigų, taigi kaip aš tai galiu pasakyti mokesčių mokėtojams. Ir štai tokia praktika vyksta. Komisijoje yra toleruojama komisijos jau eilę metų. Dėl to mes turime stabdyti tokią praktiką. Ir aš dabar galiu pasakyti, kad jums reikalingi sąjungininkai keisti tokioms tendencijoms. Jau daugelį metų niekas nepasikeitė. Matėme, kad pirmoji Baroso komisija patvirtino deklaraciją, siekė pataisyti situaciją. Pirmoji Baroso komisija to nepadarė, jiems nepavyko, dabar antroji Baroso komisija ir mes norime dabar štai jums pasiūlyti pagalbą, pasiūlyti šviežių minčių ir padrasinti jūs primiktinai teikti valstybėms narėms, kad taip negali vykti. Ir aš manau, kad atėjo laikas apie tai rimtai pakalbėti, ne vien tik tai akademinių pagrindų. Taigi informacijos yra daug, bet klausimas štai, koks ar ta informacija yra teisinga. Dėl to norėčiau dar kartą jūsų paklausti, kaip būtų galima pakeisti vidinę sąrangą, atliekant tyrimus vietose, pasitelkus generalinius direktoratus, be auditorių sistemos. Prieš ponui Grei e, teigiant, štai aš noriu pažiūrėti, kaip kas vyksta. Kad tai vyktų politinių lygmenių, komisarai, kurie yra tvirtinami per klausimus, jūs, jūs, jūs nebuvote tvirtinami mūsų klausimo metu, bet dabar e, ir generaliniai direktoriai taip pat. Ir būtent uh, komisarai turi sudalyvauti mūsų klausimuose ir dėl to jie turi būti apie tai informuojami. Ir komisaras, kuris yra atsakingas už tą sritį, kurioje buvo įgyvendintas tas projektas, apie kurį aš jums pasakojau, nebuvo informuotas apie tai. Taigi politiniu lygmeniu tai yra įdomu, bet nėra priimtina trūksta atskaitomybės, atsakomybės ir tą reikia keisti. Antroji spraga. Apie tai jau kalbėjome šiek tiek. Tai yra atotrukis tarp komisijos ir valstybių narių. Dėl to, kad 80 procentų ES biudžeto yra įgyvendinama nacionalinių institucijų valstybėse narėse, parlamentas jau 2005 metais laikėsi nuomonės, kad ne vien tik tai ES valdytojas turi pasirašyti, bet ir nacionaliniai valdytojai turi pasirašyti. Mes norime, kad finansų ministrai pasirašytų ant nacionalinių deklaracijų. Ponas Mulderis praeitais metais už tai kovojo. Sėkmingai, gan sėkmingai, jeigu pažvelgtumėme į Niderlandus, valstybę, kurią jis puikiausiai išmano, uh, Ten pamatysime, kaip nacionalinio valdymo deklaracijos yra rengiamos, kaip jos yra pasirašomos. To mes irgi norėtumėme. Taigi ponas Mulderis asmeniškai, kaip Niderlandas, Olandas, dirbo šioje srityje, jam pavyko įtikinti jo, valsty, jo valstybę narę, kad tai yra geriausia praktika ir tai iš ties yra geriausia praktika. Mes nemanome, kad nacionalinio valdymo, nacionalinės valdymo deklaracijos išspręstų visas problemas, bet tai jau yra pirmas žingsnis ieškant sprendimo. Nacionalinės valdymo deklaracijos būtų sveikas procesas daugeliu ministrų, taip pat ir regionų ministrams ir nacionaliniams valdytojams, tam, kad būtų išspręsta problema, reikia suprasti pirmiausia, kad jie egzistuoja ir daugelis valstybių narių net ne, nenori žinoti, kad tų problemų yra. Tokios deklaracijos būtų pirmas, pirmasis žingsnis reikalingas tam, kad būtų surastos problemos silpnosios pusės programuose valstybėse narėse. Ar tai yra vien tik tai biurokratinis išradimas? Manau, kad tikrai ne. Tai yra veiksminga, veiksminga atsakomy, atskaitomybė yra kaina, kurią reikia sumokėti, ar yra per aukšta ar per maža. Pirmiausia, reikia sužinoti, kiek mes prarandame dėl to, kad atskaitomybė nėra, nėra veiksminga. Ir štai auditorumų vertinimas yra labai aiškus. 4.57 paragrafe apie sanglos politiką 2009 metų metinėje rūmų ataskaitoje teigiama, kad 30, mažiausiai 30 procentų klaidų buvo galima surasti valstybėse narėse dar prieš tvirtinant e, išlaidas komisijoje. Tai taip nebuvo dėl to, kad e, aš vat nupiešiau tą scenarių, kai Graikijos ministras atvyksta į Briuselį ir derasi, ir tai yra kasdieninė praktika. 30 procentų yra nemenkas rodiklis, mes manome. Taigi tai rodo, kad dabartinė valdymo kontrolės sistema, kai valstybėms narėms suteikiama pirminė atsakomybė už kasdienį valdymą ir ES lėšų kontrolę, nėra efektyvi, yra pasenusi. Mes žinome, koks yra standartinis komisijos atsakymas, jūs teigiate, tai nėra didžiulė problema, nes uh, Jeigu klaida nebuvo surasta ir ištaisyta, ji galiau, vėliau bus vėlesnių etapų surasta ir ištaisyta. Bet ar tai yra tiesa? Aš labai esu dėkingas už šią sąskaitų knygą. Esame jums labai dėkingi už tai, kad paskelbėte, publikavote ne tik ištaisimus, nemenkus, 7,8 milijardo, bet ir įgyvendintus įgyvendintas korekcijas lėšas, kuris susigražinote, 709 milijonus, viena dešimtoji susigražinta buvo lėšų. Bet taip pat dėkoju už pavadinimų sąrašą. Tai nėra bandymas rodyti pirštais įkaltuosius, bet tai yra skaidrumo praktika. Ir mes štai tokios bendradarbiavimo dvasios ir siekiame. Uh, Tiesiog suvokti, kad tos valstybės narės mums yra skolingos. Jiems sumokėjome pinigus, jos nelegaliai, neteisėtai tas lėšas panaudojo ir matome, kiek tų lėšų buvo sugražin, susigražinta. Ir santykis nėra toks jau labai aukštas. Dešimtadalis nėra aukštas susigražintų lėšų procentas. Ir mums reikalinga geresnė kontrolė ne tik pradžioje, nes audito rūmai teigia, kad iš dalies tai yra veiksminga Ir aš konkrečiau pasakysiu, kad yra didžiulių skirtumų tarp įvairių kontrolės mechanizmų veikiančių komisijoje. Geriausia praktika taikoma žemės ūkio srityje. Puikiai pasiteisinanti praktika, ne vienodo lygmens visose valstybėse narėse, bet vidurkis yra labai geras. Sangodos politikoje sistema bloga. Sangodos politikoje yra 27 skirtingos sistemos. Tai yra sudėtinga sudėtingas mechanizmas, kurį mes irgi norime pakritikuoti, nes e, tas kompleksiškumas, sudėtingumas yra dar viena uždanga pasislėpti. Bet taip pat kyla klausimas, ar jūs veikiate nedelsdami. Ir pateiksiu vieną gerą pavyzdį. Sanglodos komisaras Andoras, kuris yra atsakingas už socialinius fondus, jis, kai surado klaidą ankstyvoje stadijoje, jis sustabdė, laikinai sustabdė mokėjimus. Nenutraukė programos, bet laikinai sustabdė. Štai to mums ir reikia, tik tokiu būdu pamokomos yra valstybės narės, joms yra parodoma, kad reikia laikytis taisyklių, o taisyklių yra. Ir aš norėčiau pasveikinti pono Andoro sprendimą laikinai stabdyti mokėjimus ir na, iš vis nutraukti programą galbūt. Programa nutraukiama po pusmečio ir kartais tą reikia padaryti, nes daugelie valstybių narių mes surandame nuolatinį tokį modelį, kaip yra pateikiami neteisėti projektai, nes geresnių projektų neturi, nes administravimas nėra pakankamas ir dėl to mes kaip ir kabutėse turime apie tai pakalbėti, bet tiesiog turime pamastyti, ar tiesioginis Europos e, komisijos įtraukimas įsitraukimas kai kuriuose valstybėse narėse galėtų būti geras sprendimas. Aš nenoriu apie tai kalbėti, čia yra tik pam, idėja pamastymams, nes kai kurios nacionalinės administracijos tikrai neveikia efektyviai, ne, nėra veiksmingos. Ta turime atvirai deklaruoti. Dar permastykime savokas, bendro valdymo savoką reikia ją permastyti. Sutartis e, jūs, jums atsakomybės, nuo jūsų atsakomybės nenuima, tai yra bendra atsakomybė ir galiausiai jūs esate atsakingi už 7,8 milijardo eurų, kurie nėra tinkamai panaudoti. Galiausiai ponas Lamasūras iš e, Kobų komiteto ne, nežinojo šios skaičiaus, bet jis labai susidomėjo, pasakysiu kodėl. Jis susidomėjo dėl to, kad mes dėrėjomės parlamentas, komisija, taryba dėl pinigų, kurie nebuvo įsisavinti, kurie pasilieka mūsų sąskaitose, ką su jais daryti. Jo idėja buvo štai kokia. Susieti tas neįsisavintas, tas neįgyvendintas korekcijas, neteisingai panaudotas lėšas ir tas lėšas, kurios sugrįžta galiausiai finansų ministrams Ir ponė Dėj, aš manau, kad reiktų pamastyti apie tai, koks atsėti ryšį tarptų dviejų dalykų, nes teisinių pagrindų, teisinė prasme, nėra aišku, ar tie pinigai turi grįžti, ar pasilikti čia, dabar, kai yra Lisabono sutartis. Ir aš manau, kad mes tas korekcijas turime tvarkyti taip, kad uh, bent jau tas lėšas išsaugotumėme savo sąskaitoje, sakydami valstybėms narėms, tai yra nuobauda, kažkokia bausmė turi būti. E, tai būtų viena mintis, kuri yra dabar diskutuojama kobų komitete. Apibendrinsiu. Klausimas būtų štai koks. Ar jūs imsitės iniciatyvos įgyvendinti visiškai nepriklausomą profesionalų vertinimą kokybės, tvirtumo, racionalumo, kalbant apie komisijos atskaitomybės architektūrą vertinimą, iš išorės atliekamą vertinimą ir ar dabartiniai atskaitomybės instrumentai yra pakankami tam, kad biudžeto vykdymo patvirtinimo institucija gautų pakankamos, objektyvios, aktualios informacijos. Ir ar jūs manote, kad kalbant apie jūsų vidaus auditą, pagrindinį vidaus auditą, pona Grei, dabartinė opozicija leidžia ponui Grei vykdyti savo pareigas, taip kaip jis jas turėtų vykdyti, nes anksčiau tai buvo centrinis auditas buhalterija apskaita, o dabar tai yra atiduodama generaliniams direktoratams. Galbūt jis galėtų savo vaidmenį geriau įgyvendinti, jeigu jis atliktų iš e, vietoje atliekamus auditus iš anksto nepranešus. Taigi tiek aš dėkoju už raštu pateiktus atsakymus į mūsų klausimus. Tai yra tam tikri orientyrai mums, e, rengiant biudžeto įvykdymo patvirtinimo e, pranešimą. Taigi ačiū už tai ir e, laukiu atsakymų. Ačiū, uh, Jorgiai. Ikep... Uh, dėkoju ponui Hatsimarkakis. Posėdžio pradžioje šiek tiek suklydau. Savai mes suprantama, turime audito rūmų atstovų. Čia ponas Kalėja e, turėjo dalyvauti, bet jam tenka dalyvauti Maltoje laidotuvėse ir ponas Ošiai jį pakeitė. E, tad, e, ko gero, jam suteiksiu pirmiausia žodį. Noriu pasirauti, kiek kolegų ketina pasakyti kad žinočiau daugiau ar mažiau orientaciniai. Ponas Ošiai, dėkoju, ponė pirmininkė, biudžeto kontrolės komiteto gerbėmėjai nariai, mano kolega, daktaras Galėja, kaip jūs, ponė pirmininkė, paminėjote, turėjo išvykti į laidotuvės Maltoje. Tad aš norėčiau pristatyti jums e, auditorumų ataskaitą, konkrečiai devintąjį skyrių. Devintasis skyrius pateikia administracinių išlaidų, e, konkrečių išlaidų įvertinimą. Kalbama apie visas institucijas e, drauge e, pasirenkant tam tikrą finansinių operacijų atranką. Bendras įvertinimas yra teigiamas. Sakoma, kad dauguma tokių išlaidų buvo tvarkingos ir teisėtos už 2009 metus. Auditorumai atlieka taip pat ir papildomą darbą ir pateikia savo pastabas dėl kiekvienos institucijos. Ten mes pasirenkame tam tikras pasirinktas temas. E, Pereitais metais susitelkėme ties e, laikinųjų ir e, samdomų darbuotojų tema ir ties kitomis procedūromis, kurias buvo susijęs su skubos situacija. Auditorumai patikė tris pastabas dėl Europos komisijos. Pirmos dvi pastabas susijusios su uh, E, pas, e, informacija, kuri yra pateikiama mokėjimų e, pareigūnams. Pamatėme, kad informacija kartais nebuvo pateikiama arba nepilna. Dar viena pastaba yra susijusi su tam tikromis ribomis, kurios taikomos sutaktinio netekimo pensijos atveju. Dėl komisijos taip pat e, pateikta pora kitų pastabų. E, pirmoji susijusi su AIRIS sistemos e, netinkamu panaudojimu, ji naudojama apskaičiuojant darbo užmokestį. Antroji pastaba buvo susijusi su administracinėmis taisyklėmis, kurios taikomas pensijų schemam, schemoms apskaičiuoti darbuotojams dirbantiems delegacijose. E, šios problemos buvo sprendžiamos e, padarant pakeitimus e, samdymo taisyklėse. Pone pirmininkė, Tokia yra trumpa rezumė to, ką auditorumai norėtų pasakyti apie komisiją ir mes busime pasirengę atsakyti jūsų klausimus, jeigu jų būtų. Dėkoju. Pone Dėj, e, jūsų eilė atsakyti į pirmuosius klausimus, paskui suteiksiu žodį kitiems komiteto nariams. Dėkoju, ponė Pirininkė, ačiū, kad pakvietėte mane atvykti šiandieną. Norėčiau pradžioj pasakyti, kad e, pranešėjo viena iš svarbiausių minčių buvo ta e, e, komisija į mūsų bendradarbiavimą žiūri kaip į konstruktyvę partnerystę. Ir aš pritariu tam ir iš tikrųjų komisija E, visada stengiasi atsižvelgti į audito rūmų teikiamas pastabas ir stengiasi e, patobulinti savo atskaitomybės ir atsakomybės sistemas. E, mes iš tikrųjų teikiame nemažai informacijos, bandome užtikrinti, kad tai būtų uh, aktuali ir teisinga informacija. Jeigu reikia papildomas informacijos, mes visada esame pasiryžę tai pateikti. Klausimas, ar reikalinga papildoma informacija. Kaip ten bebūtų, mes esame pasiruošę ją teikti. Komisija e, nėra e, savimi labai patenkinta, galvodama apie tai, kas yra pasiekta, nors aš ir didžiuojuosi e, mūsų padaryta pažanga. Ir aš džiaugiuosi, kad e, tas pastangas e, pripažino ir mūsų išorės auditoriai, tai yra audito rūmai, kurie išsisakė apie komisijos sąskaitų patikimumą, e, pasisakė, kad sumažėjo klaidų skaičius ir taip pat padarė pastabų apie komisijos metinių e, ataskaitų kokybę ir jos pagerėjimą. Dabar keltas pastabų, kai kalbama apie atskaitomybę ir atsakomybę. Man teko pergyventi ir ankstesnę e, sistemą ir dabar žiūrėdamas į dabartinę, aš galiu pasakyti, kad e, komisija tikrai e, veikia geriau atskaitomybės ir atsakomybės srityje. E, generaliniai direktoratai yra asmeniškai atsakingi už e, lėšų panaudojimą savo kompetencijos rytyje. E, tai iš esmės pakeitė e, tai, kaip komisija yra valdoma. Ir aš manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių pokyčių pastaruoju metu. Aš asmeniškai nemanau, kad uh, E, dvi sistemas e, galima, taip sakant, taikyti vienu kartu. Arba gali būti centralizuota eksantė kontrolės sistema, bet mes matėme, kad ji e, yra labai biurokratiška ir sunki procedūra ir paskui sunku atrasti, kas iš tikrųjų yra atsakingas. Ir todėl aš manau, kad dabartinė sistema, kai kiekvienas generalinis direktorius yra atsakingas asmeniškai, yra daug geresnė, ji e, iš tikrųjų leidžia geriau apskaičiuoti tas lėšas, kurios naudojamas kiekvienoje politikos srityje. Ir tai pakelia diskusiją tarp generalinio direktorato ir atitinkamo komisijos nario į aukštesnį kokybinį lygį. Atsakomybė iš tikrųjų turi priklausyti tiems, kurie priima kasdienius sprendimus, e, yra susijęs su e, tiesioginiu valdymu. Paskui pasakysiu keletą mm, žodžių apie bendrą valdymą, kuri, e, nes ten sistema yra, aišku, kitokia. Taigi decentralizuotas atsakomybės sistema yra iš tikrųjų e, svarbiausias dalykas tvarkingai valdant. E, išlaidas, finansus Kalbant apie tą e, meninio ataskaitų rezumė, e, mes e, iš tikrųjų susumuojame pateiktą informaciją, bet stengiamės taip pat parengti tam tikras gairias ar patarimus. Jeigu yra iš, išlygų, tada po kiekvienos tokios išlygos yra parengiamas veiksmų planas, e, kurio tikslas yra pagerinti situaciją. Aš niekad e, nesakysiu generaliniams sekretoriams, kad jie neturėtų daryti išladų, e, išlygų, bet visada reikalauju, kad jie pagrystų tas išlygas. Ir tame nuolatinėme diskusijų procese mes nenuimame atsakomybės nuo generalinių direktoratų, bet kaip tik ją pakėlėme į naują lygį. Yra a, e, tam tikra e, standartinė e, atsakomybės ir e, informacijos pateikimo sąranga. To reikalavo ir audito rūmai. Tai, kad mes kol kas nesame gavę teigiamo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, galbūt nėra E, pats blogiausias dalykas, mes e, kiekvienais metais žengėme vis arčiau to ir aš manau, kad tas procesas privedė ir toliau e, ves prie tolesnių darbo, tolesnio darbo pagerėjimo. Aš manau, kad sistema kiekvienais metais vis labiau ir labiau pasiteisina. Kalbant apie valstybių narių e, reakciją į šio komiteto pateiktus e, pasiūlymus, kuriems e, komisija pritarė, tai mes pasisakėme už nacionalinius patikinimo pareiškimus. Mes esame parengę savo, kurie buvo atmesti valstybių narių. Yra nedidelis valstybių narių skaičius, kurie vienaip ar kitaip, skirtingais būdais E, paremė tą mintį, mes e, remiame tokias pastangas, juos skatiname, bet kol kas e, turiu pasakyti, kad tie geri argumentai, kuriuos mes patiekėme, nebuvo išgirsti valstybių narių. Mm mintis, kad reikia iš naujo pažiūrėti į sistemas, e, nėra mums nauja. Kaip jūs žinote, komisija rengia savo pasiūlymus e, kitai finansiniai perspektyvai ir iš biudžeto mm, peržiūros jūs matote, kad e, mes ketiname įvesti pakankamai daug pokyčių kontrolės sistemose. Apskritai mes norėtume siekti uh, E, supaprastinimo e, lėšų administravime, tai būtų e, lėšų gavėjų naudai, bet taip pat sumažintų kontrolės sistemų sudėtingumą, apie ką jūs kalbėjote. Bet čia, aišku, reikės, kad ir mm, e, Europos parlamento kiti komitetai paremtų tą supaprastinimo idėją. Kalbant apie sanglaudos e, fondus, e, mes tengiamės, kad valstybių narių atsakomybės lygis padidėtų. Mes norėtume, kad pranyktų ta tokia automatinio užtikrintumo, kad lėšos bus gautos kultūra Mes e, norėtume, kad prieš pasirašant e, e, atitinkamus kontraktus iš anksto būtų patiekiami prognozuojami rezultatai. Tai yra sunku, ne tik dėl to, kad turime reikalų su skirtingomis vyriausybėmis, bet taip pat ir, kad turime reikalų su skirtingais administraciniais gebėjimais. Tačiau su valstybėmis narėmis mes labai uh, E, artimai bendradarbiavime, ypač tais atvejais, kur tie administraciniai gebėjimai gal nėra tokie dideli ir stengiamės suteikti jiems visokiojo paramą. Na ir trečia, per daug neišsiplečiant, e, jūs uždavėte tiesioginį klausimą, ar aš nemanau, e, ar aš manau, kad mūsų vidaus auditorius gali atlikti savo pareigas. Aš atsakyčiau taip, jam tenka labai uh, E, svarbus vaidmuo. Tie e, vidaus auditoriai, kurie dirba generaliniuose direktoratuose, padeda generaliniams direktoriams, bet e, jų ataskaitos nukeliauja į auditorumus ir taip pat mūsų vidaus auditoriui. Per auditorumų metinės ataskaitas mes žinome, kaip veikia audito struktūra Ir reikia pasakyti, kad kiekviena iš vidaus audito struktūrų yra kiekvienais metais paremama per išorės e, ekspertų atliekamą kokybės įvertinimą. Taigi aš manau, kad turime vidaus sistemą, kuri kiekvienais metais e, pateikia vis geresnis rezultatus. E, nesame visiškai tuo patenkinti, siekiame pagaliau gauti e, E, biudžeto į, patik, e, patikimo į e, įgyvenimo deklaraciją. Dėkuoju, ponė pirmininkė, lauksiu kitų klausimų. Dėkuoju, ponė Hatsimarkakis, gal norėtumėte iš karto sureaguoti, bet pirmą, ponė Greslė, ačiū. Visada džiugu, kai biudžeto kontrolės komitete vieši generalinė komisijos sekretorė. Tad Leiskite man užduoti keletą konkrečių klausimų. Labai domiuosi komisijos e, administracijos darbu ir kyla man nemažai klausimų e, dėl to. Ketvirtą klausimą turiu parengusi. Pirmiausia, kaip jau sakiau, domėjausi komisijos darbu, tarnybos nuostatais, e, taisyklėmis dėl nebuvimo darbe ir taip toliau ir panašiai. Ir turiu pasakyti, kad e, taisyklės gana dosnios komisijos darbuotojas nuo 12 iki 14 savaičių gali nebūti darbe. E, ir tai nėra jokios atostogos, e, o jų susidaro žymiai daugiau negu, negu paprasto žmogaus atostogų. ir laisvų dienų susidarė tiek, kad galima būtų papildomai praktiškai darbinti 530 žmonių. 2007 metais buvo įvesta um, lankstaus darbo laiko sistema, aišku, niekas uh, nenusteikęs prieš tokią sistemą, tačiau kai um, yra kompensuojamos 37,5 su pusę valandos. Niekas nebegali to suprasti. Taip pat dar yra bažnytinės šventės, valstybinės šventės, taigi dar kelios dienos prisideda prie tų turimų laisvų. Taigi per metus 61-67 na, darbo dienos laisvos, tai sudaro 16-17 milijonų eurų kaštų. E, Ir skaičiai yra iš tiesų labai šokiruojantis. Manau, kad taisyklės yra visiškai nepriimtinos, tad e, labai įdomu sužinoti iš komisijos, ką apie tai galvoja. Kaip supratau, galvojate, kad viskas yra gerai ir ketinate likti prie tos tvarkos, taip pat ir tas pasakytina apie grįžimą namo į gimtinę. Ir, kiek žinau, yra skiriamos trys dienos kelioniai pirmin ir taip pat trys dienos kelioniai atgal. Iš visos šešios dienos. Ir vėl neaišku, ką tai reiškia. Kaip, žodžiu, toliau elgsitės su ta laisvalaikio visa šita sistema? Ir Ne visi, ponia generalinė sekretorė, supranta tokią sistemą. Jūs galbūt ją suprantate, kai kas galbūt iš čia esančių salėje taip pat, bet mano rinkėjai tikrai nevertina to gerai. O bet beje atlyginimai yra labai geri komisijoje, negalite tvirtinti, kad nedaug uždirbate. Jeigu pažiūrėtume, kiek darbuotojų uždirba daugiau negu 10 tūkstančių eurų per mėnesį ir jeigu atmesime tuos e, vargšus juodadarbius komisijoje, yra tokių aišku, tai bus 7 e, procentai. Bet jeigu ir, ir juos dar pridėsime į bendrą skaičių, tai jau bus e, iki 27 procentų. Dar kartą priminsiu, kad šiais metais bus svarstomas iš naujo statutas. Tai pirmas klausimas. Antras klausimas dėl funkcinių darbo vietų. 88 ar 89 jos yra skirtos generaliniams direktoratams, bet iš tikrųjų 236 generaliniai direktoriai yra bent jau tiek žmonių gauna generalinio direktoriaus e, dydžio atlyginimą, nors nebūtinai jų e, darbas yra būtent generalinio direktoriaus ar jų funkcija jiems priskirta. Taigi klausimas, iš kur dabar tie 236 žmonės atsirado. Ir turiu pasakyti ypač, žvelgiant iš mūsų kaip biudžeto įvykdymo um, patvirtinimo institucijos požiūrio taško, tai yra visiškai nepriimtina, kad, kad mes tokius dalykus leidžiame. Trečias klausimas e, dėl Kroatijos. Jūs taip pat esate atsakinga ir už e, tikrinimo procedūras ir aš jau metų metus bandau įvertinti, kiek tas mechanizmas yra veiksmingas, kadangi be kita ko manau svarbu, net ir valstybėms kandidatėms įstojus Europos Sąjungą ir toliau stebėti, uh, um, jas. Kroacija tiesa dar nėra narė, bet neseniai ponas Tučman buvo suimtas ir buvo suimtas dėl to, bent jau kiek aš girdėjau, kad prisidėjo prie ne visai skaidrių viešųjų pirkimų organizavimo. Noriu paklausti, ar tas tikrinimo kontrolės mechanizmas užfiksavo tokius dalykus apskritai? nes e, nusižengimai iš tiesų yra didžiuliai, tie viešieji pirkimai buvo susiję su labai svarbiomis sritimis, svarbiomis ir, ir stojimo kontekste. Tai labai keista, kodėl tik taip vėlai visą tai išryškėjo, e, kai turėtų juk būti šiaip jau, ko gero, akivaizdu, kad reikia užfiksuoti tokius, tokio masto pažeidimus. Ir dar vienas klausimas, būčiau dėkinga galbūt, jeigu raštu ką nors atsiųstumėte man. Ponas Piebalgas yra panašiai daręs dėl EDF. Dėl vystimosi bendradarbiavimo fondo 2008 metais e, buvo nu, nuspręsta papildomai numatyti 997 darbo vietas, darbo sutartis. Taip prieštarauja komisijos e, nuostatai dėl to, kad e, ji neva nebeketina naujų darbuotojų įdarbinti. Įdomu, kas priėmė tokį sprendimą, kas už tai atsakingas. E, taryba panašu taip pat nepakankamai griežtai stebėjo šį procesą. Tad įdomu, iš viskas taryboje taip nusprendė. Ačiū. Dar kolega Gairis ir, kit, ir kai kurie kiti kolegos pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritarsiu kolegijai Greslė iš esmės. Norėjau užduoti du klausimus, bet gaila, kad nebuvo tie klausimai trauk, įtraukti į klausimyną jums, ponė Dei. Bet visgi turiu pasakyti, kad irgi norėjau užduoti klausimą dėl kelionėms skiriamo laiko. Mes visi kartu, visos ES institucijos e, susidurėme su teisėtumo problemomis. Ir tie žmonės, kurie kas penkerius metus raginami rinkti narius į Europos parlamentą, ne visada supranta, kodėl dalykai yra tokie, kokie jie yra. Jeigu pareigūnas, kuriam atlyginimas mokamas iš e, mokesčių mokėtojų pinigų, iš tiesų septynės dienas per, dien, septynės dienas per metus um, gali tiesiog neiti į darbą. Ir kaip suprantu, tai ne individuali kokia nors paskiro atveju naudojama tvarka, bet e, apskritai. Tai reikia pasakyti, kad kaip Europos parlamento nariui nuolatas klausimas iškeliamas, nes nebūtinai paprastam rinkėjui aišku skirtumas tarp komisijos darbuotojo ir tarp Europos parlamento nario. Bent jau Vokietijoje tikrai tokių klausimų sulaukiu. Galbūt vienu kitu atveju tokią tvarką taikyti ir nieko bloga, bet e, numatyti visiems atvejams ją yra neteisinga. Kitas dalykas tai visiškai nepasitarnauja institucijų įvaizdžiui. Vokietijos e, žiniasklaida labai nuodugniai rašė apie tai, kiek uždirba, pavyzdžiui, Europos vadovų tarybos vadovas. Ir man įdomu, kiek Europos komisija skiria lėšų viešiesiems ryšiams savo. Trečias klausimas. Apie tai, kaip komisija taip greitai parengė patikinimo pareiškimą. Aišku, yra tam tikra toleruotinų klaidų riba. Bet man įdomu, kiek rimtai komisija tą koncepciją svarsto. Kiek domėjusi, apskaičiavimai yra gana logiški dėl kontrolės mechanizmų rybinės vertės ir aš galiu pasakyti, kad visiškai neverta tūkstančių tūkstančius išleisti kontrolės mechanizmams, jeigu rasite klaidų už 2,5 euro tik tai. Taigi, galima labai aiškiai nustatyti, kada jau kontrolė yra per brangi. Bet tai nėra susiję vien tik su ta toleruojama klaidų riba. Reikia galvoti galbūt apie tų klaidų tam tikrą skaičių. Įmonė, įmonėje, kurioje dirbau, dirbau prieš tapdamas parlamento nariu, išmokau vieną taisyklę, kad e, labiau vadovai sprendžia dėl tų toleruojamų klaidų. O čia panašu komisija pasinaudoja tuo pateikti teigiamą patikinimo ataskaitą ir tiek. Žinote brolių Grimų pasaką apie e, nuogą karalių. Ir tai pabaigoje garsiai išsako e, vaikas e, labai drąsiai. Tai aš manau, kad čia panašu yra panaši problema. būtų įdomu, ką jūs galvojate apie tai. Eh, eh, nu Dėkoju. Eh, matau, kad dar keturi norės pasisakyti. Ponas Mulderis, ponė Ivanova, ponas Fielder ir ponas Odį yra mano sąraše. Ar yra daugiau norinčių? Ne. Uh, Tai tada suteiksime žodį ponui Mulderiui, surenksime atsakymų raundą ir paskui suteiksime žodį kitiems paklausti. Dėkuoju, pirmininkė, mano klausimas labai trumpas. E, šioje diskusijoje kiekvienais metais yra nuolatinis elementas per pastaruosius 6-7 metus. Ir tas elementas yra e, kasmet metinės veiklos ataskaitos pasirašomas generalinių direktorių ir kiekvienais metais parlamentas reikalauja, kad jas pasirašinėtų atitinkamas komisijos narys. Komisija sako ne, tai neįmanoma, nes komisijos narys negali pasirašyti. Man visada neįtikėtina, kad taip yra. Kodėl komisijos narys negalėtų pasirašyti laiško, padaryti pareiškimą e, plenarnime posėdėje, tą jis gali daryti, bet kodėl negalėtų draugė su generaliniu e, direktoriumi pasirašyti metinės veiklos ataskaitą. E, nes e, tas politikas, kuris atskaitingas prieš visuomenę, yra būtent komisijos narys. Taigi mes norime, kad ir komisijos narys draugė su generaliniu direktoriumi pasirašytų ir tokiu būdu prisimtų atsakomybę. Ir aš dabar noriu paklausti, ar komisija ir toliau nori pareikšti, kad ne vienas komisijos narys negali pasirašyti metinės veiklos ataskaitų. Dėkoju, Jan. Ponedėj. Ačiū. Klausimuose E, iš ponios Gressler ir pono Gairio pusės buvo bendrų dalykų, tai pradėsiu pasakydama, kad visiškai e, teisinga ir teisėta yra tai, kad ne tik komisijos pareigūnų, bet ir parlamento ir tarybos e, pareigūnai paklūsta toms pačioms darbo sąlygoms. Taigi Visiškai natūralu, kad reikia atsižvelgti į tai, kad didžioji personalo dalis gyvena ne savo namuose ir tai atneša tam tikras išlaidas. Netgi 21-ame amžiuje tai taip pat e, atneša tokią, tokį rezultatą, kad e, tenka sugaišti sugaišti tam laiko. Aš pati asmeniškai esu įstrigusi su skrydžiais ir e, nukeliauti namo ir atgal. E, per kalėdas man užtruko po 20 valandų į abi pusės. E, iš tikrųjų, komisija visada ieško būdų tobulinti situaciją, užtikrinti, kad mūsų taikomas taisyklės yra atnaujintos ir modernizuojamos. Uh, Sakiau, kad rengiame pasiūlymus dėl e, kitos finansinės perspektyvos, ten bus ir e, pasiūlymai dėl biudžeto administracinio skyriaus ir aš manau, kad e, ten komisija pažvelgs iš naujo į darbo užmokesčio ir išmokų problemą taip pat ir tada bus galima spręsti, ar reikia ką nors keisti. Turiu pasakyti, kad Aš ne, ne, ne, man kai kurie skaičiai, kuriuos paminėjo ponė Greslė, nėra žinomi, gal reikia daugiau informacijos. Uh, uh, iš kur tie, uh, tie skaičiai yra, konkrečiai dėl 236 uh, žmonių ar etatų. Dėl lankstaus darbo laiko, na, tai komisija siūlo, kad uh, tai, kas yra siūloma visoje sąjungoje, būtų taikoma taip pat komisijos personalui. E, žinoma, iškyla klausimas, kaip geriau adaptuoti darbo metodus, derinant juos prie e, tokio modernaus gyvenimo būdo. E, ir galbūt pasinaudojant moderniomis technologijomis galima gana lankščiai naudoti darbo vietas ar darbo laiko E, savokas. Taigi komisija, taikydama lankstų darbo laiką, kuria šio laikinės darbo sąlygas savo personalams, mes galėsime pateikti e, skaičius dėl to. Ir tai yra mūsų požiūris į šio laikinį valdymą. Jūs taip pat iš kontaktų komisijoje uh, puikiai žinote, kad yra labai daug mūsų personalo narių, kurie dirb, labai smarkiai viršyje minimalų darbo valandų skaičių ir kad jie prisideda prie mūsų bendro darbo. Tad žiūrint į tuos klausimus reikia laikytis proporcingumo principo. E, kalbant apie tai, ką tariamai pasakė ponas Piebalks, e, čia aš turiu, ponė Groslė, pasiaiškinti taip pat, neturiu tokios informacijos jums, parašysiu apie tai raštu. Kalbant apie e, toleruotiną klaidų lygį, diskusija čia yra labai svarbi, kalbame, diskutuojame dėl to su audito rūmais, nemažai esame tai aptarinėjame Mes nemanome, kad būtinai reikėtų kiekvienoje politikos srityje nustatyti e, tą patį lygmenį. Pavyzdžiui, bendroji žemės e, politika yra bendroji politika, e, centralizuotai administruojama, kitos politikos yra decentralizuotos, tad komisijoje mes svarstome apie tai, koks turėtų tas lygis būti atskirose politikos rytise ir mes pateiksime jums savo pasiūlymus dėl to. Problema čia surasi tinkamą pusiausvyrą ir proporcijas tarp priimtino klaidų lygio ir priimtino kontrolės lygio atskirose politikos rytise. Galbūt tas lygis, tie lygiai neturėtų būti E, vienodi, dabar kalbama apie 2 procentų toleruotinas rizikos lygį, jis yra vienodas visiems, galbūt taip ir neturėtų būti ir po analizės ir diskusijų galbūt galima būtų siūlyti kitokius lygius, tai yra tikrai verta dėmesio diskusija. Man regis, kad į pono Mülderio klausimą apie kasmetinės veiklos ataskaitas aš jau buvau atsakiusi. Svarbu, kad generalinis direktorius prisimtų atsakomybę. Nemanau, kad ji turi būti bendra. Anksčiau turėjome e, tokią neaiškę abstrakčią sistemą ir ji privedė prie e, problemų. E, taigi iš vienos pusės gali būti centralizuota E, kontrolės sistema, atskaitomybės sistema, kuri yra biurokratiška, sunki, antra vertus gali būti decentralizuota sistema, kur e, generalinis direktorius prisima visą atsakomybę, na, o komisija kaip kolegija e, paskui prisima bendrą atsakomybę už visas metinės veiklos ataskaitas. Jeigu būtų kitaip, manyčiau, kad mes labai greitai susidurtume su problemomis. Labai dėkoju, pereisime prie kito klausimų raundo. Trys kolegos iš EPP frakcijos norėtų paklausti ponę Ivanovą, ponas Fielner ir paskui ponas Odį. Ir aš stebėsiu laikrodį ir žiūrėsiu, kad e, ne, neviršytumėte trijų minučių kiekvienas. Pone Ivanova. Ačiū pirmininkė, e, praktiškai mūsų pranešėjas uždavė uh, E, svarbiausius klausimus, kuriuos ir aš norėjau pateikti dėl kontrolės sistemų ir e, duomenų kokybės. E, Ponedai jau paminėjo pasiektą pažangą, aš ją sveikinu, bet aš norėčiau paklausti, ar sutiksite, kad yra dar silpnų vietų, kurias reikėtų pašalinti? kai kalbame apie komisijos valstybių narių kontrolę ir duomenų kokybę. Ir E, kur dar jūs matote e, būtinybę labiausiai patobulinti situaciją šalia sanglaudos politikos, kad e, valstybių narių atsakomybė būtų padidinta? Turiu du konkrečius klausimus dėl Kroatijos ir Makedonijos. Pirmasis dėl Kroatijos, tai projektų e, paraiškų atmetimo lygis, ar komisija galvoja, kad 20 procentų atmetimo lygis yra priimtinas e, Kroatijai ir ką komisija daro, kad jisai sumažėtų. Na ir galbūt e, dėl Tudžman, dėl Tudžmano, ponė Grasle, čia man pasufleravo, gal jūs galėtumėte atsakyti ir į jį. Na, o dėl Makedonijos komisija e, vilkina e, valdysenos perdavimo Makedonijai e, klausimą. Gal galėtumėte paaiškinti, kokia yra pažanga šioje srityje? Ačiū. Dank u, uh, um, meneer Grisle. Dėkoju. Pone Greslė priminė klausimą, kurį dar pakomentavo ir ponė Ivanova prašyčiau jį atsakyti, dabar ponas Pielneris. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Dėjai už raštų pateiktus atsakymus. Ten yra pateikiama daug geros informacijos. Ir aš norėčiau užduoti du klausimus susijusius su tais pateiktais atsakymais. Na, aš norėčiau pakalbėti apie darbo valandas ir kiek laiko užtrunka nuvykti iš vienos vietos į kitą, bet e, ponia Greslė apie tai daug kalbėjo, tai palieku tą klausimą jai, nes per dvi minutės matyt jo nepakomentuosiu. Dėl nacionalinių dasų. Pažangos e, pasiekę esame ir panašu, kad dažnai šiame komitete atrodo, kad tie patys klausimai užduodami metai iš metų. Ir džiugu, kad kartais mums pavyksta pasiekti gerų rezultatų. Na, aš manau, kad e, svarbu, kad komisija visais įmanomais būdais padėtų valstybėms narėms renkiant tas nacionalinės deklaracijas. Viena vertus yra gerai, kad Niderlandų ir švedų atsakymai turėtų mus greitai, greitai pasiekti, bet e, svarbu e, kalbėti apie pagrindinius aspektus tų nacionalinių deklaracijų. Buvo toks užduotas klausimas ir gal aš nelabai gerai jūsų atsakymą supratau, bet jūs teigiate, kad. kad labai svarbu sukurti pridėtinę vertę, bet man atrodo, kad svarbu, kad tos deklaracijos būtų komparatyvinio pobūdžio kad jas būtų galima palyginti. Ir būtų apmaudu, jeigu valstybės narės negautų paramos, nesusilauktų paramos rengiant nacionalinės deklaracijas. Norime, kad kuo daugiau valstybių tą darytų. Kitas klausimas yra susijęs su drau, drausminėmis draus, nuobaudomis. Jūs raštu teigiate, kad dėl devynių atvejų buvo pradėtas, pradėta drausminių nuobaudų, pradėtas drausminių nuobaudų tyrimas. Na gal ir gerai, kad tik devyni tokie atvejai yra, bet kita vertus nežinau, ar čia jau taip gerai, žiūrint, kaip e, į situaciją pažiūrėsi. Drausminės procedūros, ar tai reiškia, kad bus imamasi veiksmų, ar tiesiog vyks e, devynios e, drausminės procedūros, tik du galiausiai asmenys, tik dviems asmenims bus nuobaudos nustatytos. Na ir kokios yra paprastai įprastinės discipli... E, drausminės nuobaudos taikomos tokiais atvejais. Ačiū, ponas Aldy. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją. Aš noriu jam pasakyti, kad labai džiaugiuosi ir labai dėkoju už tą energiją parodytą ir visas pastabas išsakytas. Du pamastymai. Pirmiausia, dėl nacionalinių deklaracijų. Aš manau, kad tai yra gera idėja, tačiau reikia kalbėti apie patį turinį. Nes jeigu ministras pasakys, kad, na, patvirtinkite mano sąskaitas, kad jos yra geros, tai nieko čia neduos. Bet e, jeigu jis pareikalaus, kad pažiūrėjau, nacionalinė audito institucija yra nepriklausoma, tai yra administracija atitinkama, su kuria dirba ministras ir reikia išsaugoti tas idėjas, idėja nebloga, bet kalbėti plačiau apie e, dasų turinį dėl bendros procedūros. Jau 16 metų vyksta tos diskusijos ir norėčiau paklausti auditorumų Pranešėjas teigia, kad neigiama, neigiamas yra dasas. Aš dar jo nemačiau. Sutartie reikalaujama, kad audito rūmai pateiktų vieną sąskaitų patikimumo patvirtinimo deklaraciją dėl sąskaitų patikimumo ir dėl visų operacijų įvykdytų patikimumo. Dėl e, atitinkamų operacijų nuomonę pateikia auditorumai apie tai pateikia pozityvę arba negatyvę nuomonę, bet tai nėra deklaracija. Na ir aš norėčiau sužinoti, ar bus neigiama deklaracija pateikiama, ar galiausiai ji bus pozityvi ir kokia bus audito rūmų deklaracija dėl to, kaip atsižvelgiant į sutarties nuostatų vykdymą. E, taip pat, ponė Dėj, dėl santykių su taryba labai dažnai kokobų komitete vyksta diskusijos e, dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, tai turi daug politinių padarinių. Ar jūsų kolega, generalinis sekretorius taryboje su jumis bendradarbiauja, nes aš esu girdėjus, girdėjęs, kad tie santykiai nėra ypatingai sklandus. Uh, ir audito rūmai labai mažai kalba apie tai, kaip yra valdoma taryba, apie tarybos valdymą. Ačiū. Eh, Dėkuoju, aš irgi turiu klausimą. Generalinė sekretorė, jūs raštu pateikėte atsakymą į pirmąjį klausimą, kur jūs teigiate, kalbate apie nacionalinės deklaracijas ir teigiate, kad komisija atliko analizę ir greitai mes gausime tokius orientyrus, orientacinę pažymą. Taigi mano klausimas štai koks. Ar ta analizė galėtų būti perduodama pranešėjui, mūsų pagrindiniam atsakingajam pranešėjui. Aš manau, kad tai būtų labai įdomus dokumentas, mes galėtumėme gauti įdomios informacijos ir taip pat jūs teigiate, kad greitai atsiūsite tą orientacinę pažymą. Ką reiškia tas greitai? kada tai galiausiai nutiks. Dabar turite galimybę atsakyti į klausimus. Ačiū. Iš eilės atsakysiu klausimus pirmiausia dėl nacionalinių deklaracijų. Mes toliau darysime spaudimą valstybėms narėms, kad jos renktų tas deklaracijas, bet kaip sakė ponas Odį, aš irgi manau, kad reikia apsitarti dėl turinio, kas pasirašys ir taip toliau. Dabar dėl e, orientyrų ir atsakydama jūsų klausimą, ponia pirmininkė, mes raštu pateiksime tą trumpą analizę, kurią atlikome, bandėme įvertinti privalumus ir skirtumus, e, lyginant įvairių valstybių situaciją, kurios pasirinko renkti nacionalinius dasus. Ir galiu jūs patikinti, kad, kai, kad e, tikrai ketiname parengti jums tą orientacinę pažymą ir mes norime suderinti tuos dasus ir turinio ir standartų prasme. Dėl drausminės procedūros. Pirmiausia, reikia palaukti, kol baigsis procedūros prieš nusprendžiant, ar atitinkami pareigūnai prasižengė ar ne. Visuomet taikome nekaltumo prezumciją, taigi dabar negaliu pasakyti, kiek tų atvejų prives prie nuobaudų taikymo. Tačiau komisija tikrai per e, darbo tvarkos taisyklės yra numačiusi nuobaudas, drausminės nuobaudas, jeigu yra pažeidžiam, pažeidžiamos darbo tvarkos taisyklės, nuobaudos yra taikomos. E, pažeminamas yra pažeminamas pareigūnas pareigose, kitokios nuobodos taikomos priklausomai nuo to, kiek tas nusižengimas yra rimtas. Ir sunku pateikti pavyzdžių, nes kartais tai yra susiję su neprofesionalia veikla, priekabiavimu, kartais su finansiniais dalykais, ne, išlaidos, tarkim, nebuvo e, patvirtintos ir, ar panašiai. Taigi čia daug tų įvairių situacijų būna. Uh, Dabar dėl santykių su taryba. Aš bandau reguliariai susitikti su kolegomis taryboje ir parlamente, bent jau keletą kartų per metus visų institucijų generaliniai sekretoriai susitinka ir pasikalba apie politinius reikalus ir bendrus klausimus susijusius su biudžetu, administracija ir panašiai. Mes darome spaudimą tarybai ir valstybėms narėms ir sekretoriatui. Ir jie mano, kad įtarė, kad mes perdėm esame privar, priartėję prie parlamento ir dėl to jie nebūtinai yra linkę su mumis visais klausimais sutikti, bet mes tą spaudimą vis tiek darome. Ir daugelės ryčių, pavyzdžiui, nes dabar steigiant išorės veiksmų tarnybą, čia buvo tas atvejis, kai aš labai artimai dirbau su tarybos generaliniu sekretoriumi, kadangi mes abu dalyvavome procese, kai perkeliame pareigūnus į naują tarnybą ir taip pat svarstėme įvairius biudžeto ir personalo administracinius klausimus su tuo susijusius. Taigi iš principo priklauso nuo to, kas, kas vyksta, kokia yra darbo atvarkė, bet reguliariai ir gan artimai, konstruktyviai bendradarbiaujame, dirbame kartu su uh, generaliniais, generaliniais sekretoriais parlamente ir taryboje ir su kitų institucijų atitinkamais pareigūnais. Dėkoju. Ik denk dat er één zaak nog moet opgeklaard worden of, of verduidelijkt worden. Dar šį beitą reikia išsiaiškinti. Dėl Tučmano yra nesusipratimų. Buvo užduotas klausimas, ponia Greslė uždavė tą klausimą, gal galite jį dar kartą pa, pakartoti. Pone Greslė, aš labai atsiprašau, Tučman ir Anadą sumaišiau. Čia ne Tučmanas, o Zanadė. Ir ponia Ivanova negavo atsakymo į klausimą apie Kroatiją iš ponios Dei. Na, aš konkretaus atsakymo dabar pateikti jums negaliu nei dėl Kroatijos, nei e, buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, bet aš pasikalbėsiu su kolegomis iš plėtros generalinio direktorato ir atsiųsiu atsakymą raštu. Aš žinau, kad tai yra pasirinkimo stojimui proceso dalis ir komisija labai artimai dirba su atitinkamomis institucijomis e, stojančiosiose valstybėse, kad palaipsniui būtų visos struktūros kontrolės sistemos įdėktos, kad kiekviena valstybė būtų pasirengusi stojimo momentu perimti uh, bendrijos biudžeto valdymą, taip kaip e, tą daro dabartinės valstybės narės. Taigi, visuomet tas procesas yra gan ilgas, kai keičiama sistema ir negaliu teikti, kad mus džiugina tas atmetimo lygis, atmetimo mastai. Tačiau norėčiau pažymėti, kad e, vis tiek sistema veikia ir aišku, mūsų tikslas yra sistemą tobulinti, kad ji būtų uh, gerai funkcionuojanti ir kad atitikimas būtų šimtaprocentinis, tačiau dėl detalio aš tikrai raštu jums pateiksiu atsakymą dėl abiejų valstybių vėliau. Pone Greslė, aš noriu sužinoti, ar jūs pastebėjote, nes Zanatos atveju mes kalbame apie valstybinio lygmens nusikalstamumą. Pirminė. Tvarka, e, stebėsime kaip reikalai vystosi. Buvo užduota klausimų e, ir audito rūmams. Pone Ošiai, gal atsakytumėte į pono Audy klausimą? Dėkoju, pirmininkė, reaguojant į pono Audy pastabą. Visų pirma, norėčiau perduoti atsakymo galimybę savo kolegai, kuris yra. Uh, E, atsako už tuos klausimus, už e, patikimumo deklaracijas, bet kalbant apie ES sąskaitas, tai visų pirma mes žiūrime, ar patikima yra buhalterija. Mes pažiūrime, ar e, buhalterinės knygos tinkamai atspindi finansinės operacijas. Na ir dar viena mūsų rengiama nuomonė susitelkė ties išlaidų teisėtumu ir tvarkingumu. Ir čia mes žiūrime, e, ar e, klaidų lygis e, yra reikšmingas. Ir mes laikome, kad tas lygis yra apie 2 procentai. Čia mūsų metinės ataskaitos 11 ir 12 skyrius, bet mano kolegė Caroline, kai jie atvyks, galės atsakyti į tai išsame. Pirmininkas, e, pranešėjas, e, ponas Hatsimarkakis gal norėtų pastabų pasakyti? Dėkuoju. Pone Dėj, malonu jūsų klausytis, nes jūs atsakėte į visus klausimus. Ir atsakėte taip, kad viską galima buvo suprasti. Taigi aš viską supratau. Uh, ir tai jau yra nemažai. E, problema ta, kad kažkuria prasme jūs piešiate rožinį pasaulio vaizdą. Taip yra pasiekimų, taip yra pastangų. Ir aš pastebėjau, kad jūs e, kažkuria prasme taip pat esate dėkinga ir Europos parlamentui už jo paramą jūsų kelyje. Bet ar to pakanka? Kalbant apie klausimą, kurį uždaviau jums apie išorės kontrolę. Jūs pasakėte, kad e, Europos audito rūmai yra ta išorės audito institucija, aš tai priimu, bet problema ta, kad jie jums pateikia neigiamą patikimumo deklaraciją. Ji yra E, ta deklaracija egzistuoja, ji labai e, aiški ir ji yra neigiama. Bet tada jūs sakote, kad e, jums tas neigiamas patikimumo pareiškimas nėra problema, nes jūs judate tobulėjimo linkme. Tai, ką jūs sakote, tai yra suprantama, bet mano nuomonė to nepakanka. Aš norėčiau priminti, kad pirmoji Baroso komisija siekia gauti teigiamą patikimumo deklaraciją. Bet to nepadarė. Ir todėl mes manome, kad reikia ir toliau daryti spaudimą tiems, kurie jums tą problemą kelia, o konkrečiai valstybėms narėms. Kaip ten bebūtų, e, Veiksmų planai yra geras dalykas, bet gal nepakankamai geras. Jūs taip pat sakote, kad reikėtų e, glaudžiau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, nustatant bendrus standartus. Kai kurie komisarai taip ir daro. Pavyzdžiui, e, per e, komisarės Vasilijų klausimus Tai beje buvo pirmas kartas, kai komisarė atsakinga už švietimą buvo pakviesta pas mus, bet jai tai patiko. Ji du kartus rengia seminarus per metus su nacionalinėmis institucijomis, kurios įgyvendina e, programą šitoje srityje. Seminarus apie e, standartus, apie geriausią praktiką ir taip toliau. Taigi, yra komisarų, generalinių direktoratų, kurie dirba puikiai. Tačiau pasakysiu, kad didieji išlaidautojai e, regionų direktorato, generalinis direktora, e, regionų plėtros generalinis direktoratas, e, pavyzdžiui, savo darbą atlieka netinkamai ir tam turime padaryti galą kai e, ponui Baroso 14 gruodžio pereitais metais buvo užduotas klausimas dėl valstybių narių, tai ir kai mes klausime, ką jis galėtų padaryti, kad valstybės narės geriau dirbtų. Ir mes sakėme, kad būtent jūs atsakote už tai. Tai jis atsakė, Dėl šio klausimo aš turiu pasakyti, kad daugiau turime reikalauti iš valstybių narių, nes jūs žinote, kad išskyrus keturias ar penkias valstybės narės, kitos nėra pasirengusios pateikinėti savo nacionalinės patikimumo deklaracijas. Ir kartais komisija neturi visų tinkamų priemonių, E, kad galėtų pradėti spausti valstybės narės, kuo galint anksčiau, užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai leistų europinius pinigus nacionalinių lygmenių. Taigi, e, iš tikrųjų jis pripažino, kad taip, visos informacijos, kurios reikia, mes negaudome, bet mokėjimus vis tiek darome. O jūs sakote, kad tai yra ok, bet mes manome, kad tai nelabai gerai. E, Audito rūmai aiškiai pasakė, kad galbūt 30 procentų mokėjimų buvo padaryta, kurių nereikėjo padaryti. Ir e, būtent apie tai mums reikia diskutuoti. Kada ateis ta diena, kai tokia praktika baigsis? Ar ir toliau, kaip kad e, minėjo kai kurie kolegos, e, turėtume tęsti tą žingsnis po žingsnio e, procesą? E, taip, ko gero, bet dabar turėtume žengti didelį žingsnį ir pasukti vairą radikaliai. Kai kurios valstybės narės atsidūrė e, didelėje krizėje ir ypač e, dažnai tos, kurios gavo daug pinigų iš sanglaudos fondo. E, jeigu tokio žingsnio nežengsime, tai niekada mes ir nepasieksime to, kad sumažėtų skirtumas tarp pasiturinčių ir mažiau pasiturinčių. Jūs minėjote savo pasisakymę, kad egzistuoja tam tikra automatinio supratimo, kad pinigai vis tiek priklauso kultūra. Ir mums reikia aiškinti valstybėms narėms, kur yra Europos pridėtinė vertė. Ir antra, jiems labai aiškiai reikia pasakyti, kad mes žiūrėsime, ar jie atliko tai, ką pasižadėjo pasirašydami sutartis. Patikiname jūs, kad dirbsime su jumis drauge, jūs paremsime, siekiant, kad valstybės narės taptų atskaitingesnės, atsakingesnės pasirašydamos tą kontraktą, tą sutartį. Ta mintis yra puikiai ir jeigu galėtumėte ją išplėtoti, pateikti savo matymą, kaip tai galėtų būti įgyvendinta, būtų labai gerai. Bet dar vienas klausimas, kurį turime išspręsti, yra kaip susigražinti pinigus, nes uh, mokesčių mokėtojams negalime sakyti, kad 7,8 milijardo kažkur pranyko. Uh, Dėkoju Jums, e, lauksime labai gero bendradarbiavimo ateityje, galbūt sunku bendradarbiavimo, bet aš manau, kad jeigu mes kvepuosime Jums į sprandą, taip sakant, tai padės Jums geriau ir dirbti. Ačiū. Iš viso širdies dėkoju poniai Tei už dalyvavimą posėdėje, už bendradarbiavimą. Pusantros valandos skiriame šiam darbo tvarkės klausimui, jis buvo svarbus. Tai labai svarbu rengiant e, pranešimą, už kurį atsakingas e, mūsų kolega Jorgo Hatsimarkakis. Na, o dabar aštuntasis punktas e, dėl 8, 9 ir 10 Europos plėtros fondų ir perleidžiu trumpam pirmininkavimą ponui Odį, kadangi esu pranešėjas. Bien, je déclare. Euh, <laughs> Taigi. Tęsėme posėdį. Aštuntasis darbo tvarkės punktas. Euh, Aš palauksiu, kol užbaigs kolegos diskusijas. Bien. Donc, point 8. Taigi, aštuntasis darbo atvarkės punktas. 2009 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas, aštuntasis, devintasis ir dešimtasis Europos plėtros fondai. Dalyvaujant Europos investicijų banko atstovams ir konkrečiai ponui Bartonui, kuris yra atsakingas už skolinimo operacijas už ES ribų. Ir e, žodį nedelsdamas ir suteikiu, čia atsiprašau, yra ponia Barton. Labai atsiprašau. netaip dažnai jūs matome mūsų komitete, taigi dabar žodis teikiu Jums, ponė Barton. Uh, uh Ačiū. Galite mane vadinti daktarę Barton, jeigu tai Jums uh, būtų lengviau, tada nereikės uh, nuspėti mano lyties. Dėkoju už galimybę. Esu generalinė direktorė atsakinga už skolinimo operacijas už ES ribų. Tik tai lapkričio mėnesį pradėjau dirbti banke, taigi neseniai ten dirbu ir mokausi ir tikiuosi, kad e, iš jūsų taip pat gausiu šiokių tokių rekomendacijų ir mm, iš tų klausimų, kuriuos jūs išduos, užduosite, aš irgi šio beito pasimokysiu. Je donne demande pas de... Je donne la parole à toi Oui, oui, non, c'était... Bien, donc je donne la parole à, au rapporteur. Euh. Taigi žodį suteikiu e, pranešėjai ponui Bart Stais. Dankjewel, voorzitter, collega's. Um... Ehm, Dėkuoju, pirmininkė. Džiaugiuosi tuo, kad e, pas mus vieši e, EIB atstovė, ponia Barton, pranešime yra nagrinėjama parama trečiojo pasaulio šalims, AKR regiono šalims ir rengiantis diskusijoms, šioms diskusijoms, o taip pat ir diskusijoms, e, kurias, kurias prieš egis porą savaičių surengėme su ponu Fiebalgu, aš peržiūrėjau pastarųjų 3-4 metų dokumentus biudžeto vykdymo patvirtinimo. Ir kaip jau sakiau, ponai, Piebalks krenta į akis tai, kad jau metų metus, tiesiog keliarius metus iš eilės parlamentas plenarinės sesijos metu, kai eina kalba dėl Europos plėtros fondų biudžeto vykdymo patvirtinimo ir ypač kai pasisuka kalba apie Europos investicijų banką. Ne tai, kad susiduria su sunkumais, bet e, visgi kaip biudžeto vykdymo patvirtinimo institucija diskutuoja šiuo klausimu ir iškyla įvairių sudėtingų aspektų. Dėl lėšų, kurias administruoja EIB. Labai svarbu yra turėti gerą EIB metinę ataskaitą tuo klausimu, ypač kalbant apie investicinės priemonės. 3,5 milijardo eurų visai nemenka suma. O taip pat dar reikia pridėti ir e, mokesčių mokėtojų pinigus, viešo sektoriaus lėšas. Taigi dėl to reikia tikrai turėti labai aišku vaizdą apie tai, kas vyksta su tais pinigais, nes EIB ataskaitoje randame nemažai informacijos, taip pat ir apie pačius finansus, gauname, gauname daug skaičių, bet visgi to nepakanka. Kas pavyzdžiui pasiekiama vykdant tas programas? remiamose šalyse. Visose parlamento rezoliucijose yra raginama kreipti, dėmesio, kreipti daugiau dėmesio į realius rezultatus. Esu gavęs komisijos, taip pat EIB atsakymus į mūsų keliamus klausimus, į tuos penkis, kuriuos suformulavome. Tai buvo specifiniai klausimai, iš dalies paremti ir tuo, ką buvo galima išgirsti žiniasklaidoje e, tuo metu, kai jūs perėmėte generalinės direktorės pareigas. Kalbu apie straipsnį laikraštyje The Guardian. Taip pat tai buvo remtasi ir vienos nevyriausybinės organizacijos informacija, counterbalance. Na ir vertinant visą tai galima geriau susidaryti nuomonę apie tai, kas vyksta. Dėkoju Jums iš anksto už atsakymus. Ir tiesa, kai kur Jūs pasakote, čia ypač paminėčiau penktą klausimą, tuoj pat jį susirasiu. Taigi penktasis klausimas. Vis dar ieškau tos vietos tekste. Taigi. Visa informacija, kurią turi bankas, gali būti atskleidžiama paprašius. Čia. Ir dar vienas svarbus sakinys, nebent yra kok nors svarbių priežasčių to neatskleisti tos informacijos ir taip toliau ir panašiai. Man įdomu, ką reiškia tie compelling reasons, tos rimtos priežastys neatskleisti informacijos. Manyčiau, kad skaidrumas yra pats svarbiausias dalykas šiame kontekste. Toliau atsakymas į penktą klausimą, kur taip pat vienoje vietoje pasak... kalbama apie įvairius sukčiavimo atvejus. 11 puslapyje iš tų iš viso 17 EIB komentare teigia, kad ir e, atitink, kad kalbant apie visas įvairaus pobūdžio garantijas, teikiama parama gali būti sukčiavimo atveju pasitaikiusių ir kad jie buvo užfiksuoti bei perleisti tirti toliau Olafui. Tokia citata. Ar galite plačiau apie tai pakalbėti, kas yra tie ypatingi tam tikri sukčiavimo atvejai, kur buvo užfiksuota, tai apie kokias sumas kalbama ir ar yra jau kokiu nors apčiopiamų rezultatų tyrimo, kurį vykdo Olafas. Taip pat dar kalbate toliau apie juodąjį sukčiautojų sąrašą? Ar ką nors darote su tuo sąrašu apskritai? Sakote, kad yra įvairi, įvairi metodika sukurta ir kad jie atitinka Europos komisijos taisyklės sformuluotas, gal galėtumėte porą žodžių plačiau dar irgi tarti dėl tų juodųjų sąrašų. Paaiškinti kiek plačiau. Toliau paskutinis dalykas. Visose rezoliucijose dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo EIB kontekste labai aiškiai visur pasakoma, kad tai, kaip EIB teikia ataskaitas parlamentui, Bent jau man susidaro įspūdis, kad galbūt procesas pagerėjo, bet visada prašoma jį dar tobulinti. Tad ką ketinate daryti, kad e, artimiausios rezoliucijos atveju nebereikėtų tos pačios minties mums pareikšti? Tokie klausimai man rūpėtų, galbūt kai ką galėsime ir dvišalių pagrindų aptarti, o taip pat ir kolegos, manau, vieną kitą klausimą iškels. Ačiū. Ar yra kolegų, kurie norėtų pasakyti, pane Greslė? Labai puiku, Bartai, kad e, pirmą kartą EIB dalyvauja mūsų posėdyje. Anksčiau apskritai net nebuvo atsakingo už sukčiavimo atvejus asmens. Būtų gerai sužinoti, kiek sukčiavimo atvejų užfiksuota per praėjusius keliarius metus. Nes e, jeigu sakoma būtų, kad nėra jokių sukčiavimo atvejų, tai reiškia, kad EIB tiesiog nesidomi tas rytimi, nekreipia į tai dėmesio. Regis kolega iš Belgijos, iš Olafo perėjo į atitinkamą skyrių įkurtą šioms problemams spręsti. Ir um, būtų tikrai įdomu sužinoti, ką ir EIB daro šioje srityje. Ir dar turiu kitą klausimą, bet jį adresuočiau komisijai, galiu užduoti atskirai, e, bet visgi norėčiau, kad jį būtų atsakyta Klausimas, kurį uždaviau ponui Piebalgui, buvo jau atsakytas ir paminėta ten, kad 2008 metais buvo susitarta dėl tam tikros sumos AKR šalis, šalims, regis 480 milijonų eurų. Ne visai man aiški ta vieta. Ir jeigu dabar matome, kad 997 žmonės papildomai darbinti. Labai įdomu, kokiams laikotarpiams. Kai kur sakoma nuo 2009 iki 2011 metų, kad jie dirbs. Reiktų aiškesnės, tikslesnės informacijos. Ir dar klausimas, kas priemi tą sprendimą papildomai darbinti dar tūkstantį žmonių. Tai yra kontraktai papildomi, nėra įkurti etatai specialiai tam, bet, bet visgi kaip, kaip yra su tais papildomais darbuotojais. Pavyzdžiui, 52 netgi pagrindinėje būstinėje, Bruselėje turėtų dirbti papildomai. E, tai kaip komisija gali kalbėti mums apie tai nuolatos, kad sunku dirbti, nes trūksta žmonių, o paskui štai dar tūkstantis papildomų vietų atsiranda. Kas priėmė tokį sprendimą ir kodėl praktiškai atsitiktinai tik apie tai sužinome, o taip pat dar ir pajamos e, iš palūkanų irgi man rūpi tie pinigai yra skiriami projektams, turėtų būti išleidžiami įvairiems projektams. Ir labai įdomu, kaipgi valdomi jie. Dėl darbo tvarkos. Mes turime patvirtinti biudžeto įvykdymą, kalbant apie Europos plėtros fondus ir Europos investicijų bankas buvo pakviestas, kadangi irgi dalyvauju šioje srityje, taigi e, diskusijos nėra skiriamos vien tik tai biudžeto vykdymo patvirtinimui, bet tiesiog pasiekysi nuomonėmis ir su Europos investicijų banku. Vielen herzlichen Dank. Als erstes eine kleine Kritik. Ačiū. Pirmiausia, viena kritiško pobūdžio pastaba Būtų džiugu, jeigu kitą kartą ir bendra pranešėjai sužinotų pakankamai laiku iš anksto, kad rengiamas klausimynas EIB atstovui. Ir, pažiūrėjau, aš nežinojau, kad turėsiu galimybę papildomai pateikti klausimus. Galbūt reiktų čia mums su koordinatoriais dar pasitarti dėl to. Taigi, dabar jums ir užduosiu tiesiog savo klausimus, kuriuos ir taip ketinau užduoti nes kai kas man krito į akį ypač. Pirmiausia, domintų štai kas, kaip matyti iš EIB ataskaitos, EIB pats sako, kad itin kreipia dėmesį į tam tikrus bankus tarpininkus paramos šalyse, kiek yra užtikrinama, kad tikrai bus pasiekti projektų gyvenimo tikslai ir kiek jie yra kontroliuojami tų tikslų pasiekimo požiūriu. Taigi kokia reali tų projektų gyvendinimo kontrolė? Ar iš tiesų tie projektai yra daugiausia infrastruktūros kūrimo projektai ir ar stebima, ar jie, pavyzdžiui, buvo iki galo įgyvendinti, nes neretai susidurėme su tuo, pavyzdžiui, Afrikoje kai kur, kai projektai pradedami vystyti, bet nėra užbaigiami. Kitas dalykas, kaip EIB užtikrina, kad nebūtų projektų dubliavimosi, pavyzdžiui, tarp tų, kuriuos e, kūruoja ir pradeda komisija, ar kad tiesiog toje pačioje vietoje būtų rengiami 2-3 panašus projektai, nesikoordinuojant tarpusavyje. Taigi, kaip yra koordinuojami veiksmai iš komisijos pusės ir EIB kūruojami projektai. Ar be to tas taip pat man svarbu, nebūtų galima gauti viso išsamaus EIB finansuojamų projektų sąrašo kasmet, o ne tiesiog apžvalgas e, apie svarbiausius, geriausius projektus gauti. Aišku, labai lengva yra um, pateikti pavyzdžius tik apie geriausius projektus ir nutilėti apie, pavyzdžiui, sukčiavimo atvejus ar apie nenusisekusius projektus. Ir šiame kontekste man įdomu, kiek lėšų turėjo būti nurašyta iš tų visų paskirtų sumų. O, o lėšas, kaip žinome, keliauja į e, įvairias nebūtinai patikimas vietas. Taigi, kiek tų garantijų skiriamų, kiek paramos e, e, būnate priversti nurašyti tiesiog. Thank you, Mr. Chair. Uh, uh, actually... Ponas Kafi, dėkoju pirmininkė, kadangi rengiu pranešimą apie Europos investicijų banko išorės įgaliojimus, uh, tai kokiu nors labai daug papildomų klausimų neturiu, nes dirbu ties šią temą jau keletą mėnesių. Bet e, pasakysiu tik tai, kad e, šiandien e, mūsų diskusijoje keliami labai svarbus klausimai ir būčiau laimingas, jeigu parlamentas neužilgo primtų sprendimą dėl investicijų banko išorės mandato pratesimo. E, į ką reiktų čia sutelkti dėmesį, į tai, kaip e, įstebėsime, kaip vykdomi tie projektai, reikia daugiau skaidrumo, daugiau įtraukti vietos suinteresuotosius asmenys. Rezultatai turėtų labai aiškiai atitiktų ES politiką, tame tarpe ir vystomąją politiką ir taip pat tuos tikslus, kurie keliami Lisabonos sutartyje. Tuo pat metu turime suvokti, kad dirbant už ES ribų ir ypač neturtingose valstybėse susidurėma su labai tokia specifinė atmosfera. Aš nebandau čia pretekstų ieškoti, kuo pateisinti lėšų prastą panaudojimą. Bet turime neužmiršti taip pat ir e, konkurencingumo dalyką, e, nes ES kelia griežčiausias reikalavimus, kai kalbama apie tai, kad reikia kovoti su mokesčių vengimu ar mokesčių oazėmis. Ir e, kalbėdami apie tai, mes turime suvokti, kad dėl to Europos investicijų bankas tam tikrą konkurencingumą, ypač kai kalbama apie konkuravimą su komersiniais bankais. Na, reikia pasakyti taip pat, kad lėšos, kuriomis naudojasi bankas, yra ir ES lėšos, ir EIB savos, nuosavos lėšos, bet čia labai aiškiai reikia atskirti jas. Yes nes komercinių pinigų ir ES pinigų toksai sumaišymas e, gali neigiamai įtakoti e, ir rezultatus, ir galimybės tinkamai dirbti su tomis e, naudos gavėjomis. Taigi čia mums reikia reikalauti didesnio skaidrumo. Tikrai džiaug, džiaugsiuosi, jeigu tokia diskusija tęsis toliau ir aš manau, kad dauguma iš tų susirūpinimo, kuris buvo čia pasakytas, atsispindės išorės veiklos mandate. Dėkoju, nematau daugiau norinčių pasisakyti kolegų. Dabar pakvieščiau Europos komisijos atstovą pona Kins, kuris yra direktorius, kad jis komisijos vardu atsakytų į tai tą klausimą, kurį uždavė ponia Greslė. Ar norite pasakyti? Uh, Dėkuoju, pirmininkė. Iš tikrųjų, e, esame nusiuntę laišką po komisaro Piebalks pasisakymo čia prieš porą savaičių apie tai, bet e, paaiškinsiu, kad e, vidaus susidarime dėl dešimtojo vystamojo bendradarbiavimo fondo valstybės narės paskyrė konkrečiai e, komisijai e, virš 400 milijonų e, konkretiems reikalams - paremti delegacijas, išlaikyti jų būstinės. Dabar dėl palūkanų, kurios susikaupia tai e, jų susikaupė pakankamai nedidelis, e, nedidelės apimtis apie 2 milijonai per metus. E, ir turime labai aiškiai taisyklę, kad projektams tų pinigų negalime panaudoti, galime panaudoti tik tai išlaidoms paremti. E, mes laikomės tokios metodikos, teikėme savo pasiūlymą EDF komitetui, jeigu nuomonė e, yra teigiama, tai tada perdodame e, komisarui. Tie 430 milijonų yra skiriami visam laikotarpiu nuo 8 iki 13 metų. Taigi 8 priėmė sprendimą dėl pirmojo laikotarpio e, iki šių metų pabaigos 481 e, milijonas, e, kurie skirti 940 kontraktuojamų asmenų tai delegacijų darbuotojų, tai yra trumpalaikiai postai, jie atsispindi institucijų organigramuose. Personalas priimamas lygiai taip pat e, kaip e, e, visas ir, ir gauna tą patį užmokį kaip ir ES darbuotojai. Turiu pasakyti, kad EDF tokiamis išlaidomis e, padengia apie 50 procentų AKR delegacijų išlaidų. Taigi nemenka suma. Jūs minėjote papildomus etatus, e, bet e, daugeliu atveju mums teko perimti išlaidas išlaikymui tų etatų, kurie anksčiau buvo dengiami iš biudžeto. Bet Kadangi dešimtojo EDF lėšos 50 procentų padidėjo, lygnant su devintojo, tai e, reikėjo padidinti taip pat ir etatų skaičių, bet e, dėl to yra visiška atskaitomybė ir e, auditorumai visą informaciją dėl to turi. Dėkoju. Labai trumpai, ponė Graslė dar norėtų paklausti. Nepaisant to fakto, kad, kaip jau minėjau, mes tik atsitiktinai apie tai sužinojom, bet noriu grįžti prie pajamų iš palūkanų. Ar iš tiesų panaudojate tas pajamas e, mokėti atlyginimus papildomiems darbuotojams? Tai yra visiškai nepriimtina mintis, nes tie pinigai yra tam, kad būtų išleidžiami. Kaip galima iš gautų pajamų iš palūkanų e, skirti atlyginimus darbuotojams? Ar norite trumpai atsakyti? Um, that, the... Na, e, <laughs> teisinis pagrindas sako būtent taip. Iki dešimtojo EDF e, buvo galima plačiau panaudoti sukauptas palūkanas, tame tarp ir projektams finansuoti. Dešimtajame EDF e, vidaus susitarime, kuriam pritarė valstybės narės, aiškiai pasakyta, kad palūkanas gali būti naudojamas tik tai išlaidų paramai, taip sakant. Ir mes elgiamės pagal tą teisinę bazę. Viskas. Inge, žinau, kad e, visais tokiais atvejais turime daug įdomių dalykų. Tai yra didžiu, sudėtinga struktūra tarp vyriausybinė bendrijos ir taip pat naudos gavėjai toje sistemoje dalyvauja. ir taip pat kiek kainuoja tos e, išorės operacijos. Taigi iš tiesų iš, tai yra didžiulė sudėtinga sistema, kaip yra finansuojamas e, be, vystomasis bendradarbiavimas. 5 milijardai buvo įsipareigota sumokėti, bet uh, tai yra gausybė instrumentų. Ar jūs norite dar pasakyti, ne? Tuomet žodį suteiksiu poniai Barton, kad ji padarytų apibendrinimą diskusijų. Ačiū. Pasistengsiu pakomentuoti visus pagrindinius klausimus ir galėsiu pateikti tolesnės informacijos, jeigu kolegos norės po posėdžio. Įžangai dar norėčiau pasakyti, kad rezultatai ataskaitos man, man yra labai svarbios ir iš tiesų kolegos padarė daug pažangos, bandydami atsiskaityti visuomeniai ir jums, kuo galima geriau. Ir jūs užduodate klausimą apie pilną projektų sąrašą, jis yra 77 puslapyje. Taigi ten yra ir sėkmingesnių, ir netokių sėkmingų projektų. Ir aš pripažįstu, kad galime nuveikti daugiau ir tam, tam skiriu daug dėmesio. 49 puslapyje yra pavyzdys, kiek buvo sukurta darbo vietų per telekomo projektą, bet aš manau, kad tikrai daugiau dar galime nuveikti. Ir kitais metais, jeigu situacija nepagerės, kai mes atvyksime čia, tuomet galėsite mane kritikuoti. Kalbant apie kitus klausimus, kurie buvo iškelti dėl skaidrumo. Turiu pasakyti, kad anksčiau dirbau banko valdyboje ir buvau viena iš valdybos narių, kuri labiausiai norėjo sustiprinti skaidrumą ir mačiau, kaip skaidrumas sustiprėjo dirbant man valdyboje, kai buvo publikuojamos valdybos posėdžio publikuojami protokolai. Na ir yra sričių, kur yra labai svarbių verslo priežasčių, kodėl nėra atskleidžiama tam tikra informacija. Tai yra susijęs su verslo konfidencialumu ir su tomis taisyklėmis mes turime taikstytis. Na, ir ponas Kaufen kalbėjo apie tam tikrus dalykus, bet tai nėra vien tik skaidrumas susijęs su komerciniais klausimais, bet tuo, kad trūksta žmogiškųjų išteklių bankui. Ir kartais tikrai reikia atlikti labai daug darbo, per tam tikrus pas, paskirstimus ir taip toliau, kartais tik tai 250 eurų yra ta suma, o procesas yra labai sudėtingas. Taigi, aišku, mes norime, kad stebėsena būtų kuo galima geresnė, steigiame naują stebėsenos padalinį ir e, tikrai reikia mums papildomų darbuotojų toms užduotims atlikti ir dėl to counterbalance kritika kalbant plačia strateginė prasme, gali būti naudinga tam, kad mūsų valdžia žinotų, kiek svarbi yra stebėsena. Tačiau, kaip, žinote, kaip matote iš mūsų atsakymų, dauguma kritikos yra susijusi su to, kad e, trūksta bankininkystės žinių paprasčiausiai, o ne dėl to, kad mes kažką neteisingai darome. Kalbant apie sukčiavimą, ir atitinkamą e, procesą. Aš pasikalbėjau su kolega iš komisijos dar prieš atsakydama. Kiek suprantu, yra penki lygiai. Ir būtent pasiekus penktąjį lygį yra įtraukiama į tą juodąjį sąrašą. Ir tokių atvejų nėra labai daug. Tačiau esant žemesniam lygiui, tuomet vyksta sustiprinta stebėsena ir per trejus darbo valdyboje metus mačiau, kad buvo sustiprinti ir ištekliai, ir procedūros kovojant su sukčiavimu. Ir dabar, kai jau dirbu bankė, matau, kad e, tai sukuria nemažai darbo tarnyboms, atliekant tokias sudėtingas ir rimtas procedūras. Taigi reikalinga sukurti atitinkamą pusiausvyrą ir reikalinga, kad mūsų valdžia pritartų tiems prioritetams dėl kovos su sukčiavimu. Dabar kalbant apie stebėsienos vertinimą ir peržiūrą, buvo užduotas klausimas apie tai, kaip mes, galim, kaip mes pasirūpiname, kad e, projektai pasiektų tikslų. Čia yra keli lygiai, neseniai e, buvo investicijos priemonės peržiūra atlikta ir labai džiaugiuosi, kad e, panašu, kad mes siekia, pasiekėme tikslų, kurie yra užsibriežti. Aišku, yra sričių, kur daugiau galėtumėme pasiekti, tačiau projektų lygmenių uh, vyksta detalus stebėsenos procesas tiek finansinė prasme dėl išmokų ir fizinis, fizinė stebėsena. Kiek suprantu, klausimas buvo būtent apie tai ir tai yra to bendro proceso dalis, kai parengiame, parengiame projekto įvykdymo ataskaitą. Dabar dėl dubliavimo rizikos. Ar ne, nesidubliuoja projektai su komisijos projektais ir, ir panašiai. Aš manau, svarbiausias dalykas yra koordinavimas. Ir ES, aš manau, bendrai buvo pasiekta nemažai pažangos per e, pastarosius trejus ketverius metus, koordinuojant veiksmus tarp valstybių narių, koordinuojant e, vystimo, vystimo bendradarbiavimą finansuojančias institucijas, e, investicijų banko ir, ir komisijos. Tačiau pagrindinis dalykas, peržiūrint investicijos priemonės procesą ir išplečiant skolinimo procedūras, koordinavimas su komisija galėtų būti geresnis. Ir aš manau, kad pagrindinė mano užduotis ir bus e, sukurti artimesnės koordinavimo sistemas ir bandysime išsiaiškinti, ar nebūtų galima užtikrinti geresnio koordinavimo valstybių lygmenių. Uh, nusinčiant savo darbuotojus ir panašiai. Taigi aš žinau, pažangos gal, galime dar čia pasiekti ir tikiuosi, kad jos pasieksime iki kitų metų. Ir galutinis atsakymas e, dėl nurašymų. Turėjau kalbėti apie juos, kai kalbėjau apie sukčiavimą, nes kai dirbau banko valdyboje, retai pasitaikė tokių atvejų. Dėl nurašymų mano departamentas turėdavo sumokėti už investicijų, investicinių priemonių um, nemokumą. Ir, na, kai kuriuose valstybėse to pasitaikė. Dėl sukčiavimų aš negaliu minėti čia konkrečių pavadinimų, nes e, vyksta teisinis procesas ir dar rezultatų ne, nesulaukėme. Vienintelis atvejis, kai buvo vienas sukčiavimo atvejis, kai buvo įtrauktas bankas, tai CDE Ir ten buvo vienas projektas, kuriame dalyvavo ir investicijų bankas. Bet bendrai man tikrai labai neblogą įspūdį paliko CDE, CDE reakcija ir dabar mes e, labiau pasitikime ją. Ja. Ir kai buvo imam, imtas atitinkamų priemonių, atitikimo e, lygis išaugo ir tikrai nustepčiau, jeigu daugiau tokių atvejų pasitaikytų ir jeigu dirbant mūsų sąlygomis iš tiesų, jeigu tokių atvejų pasitaikytų, tai reiškia, kad nėra tinkamai atliekamas darbas. Dėkoju, generalinė direktorė. Dėkoju už jūsų pasisakymą, už tai, kad atvykote. Dėkoju pranešėjui, komisijos atstovams. Baigėme šį. E, darbo tvarkės punkto aptarimą ir dabar trijų minučių pertrauką aš perduosiu pirmininkavimą kolegai ponui Stas. Goed, collega's, dan uh, gaan we nu naar het uh, voorlaatste. Tvarka, ponios ir ponai, pereikime dabar prie prieš paskutinio mūsų darbotuvės punkto. Šį rytą kalbėsime apie nuomonę ekonomikos ir pinigų reikalų komitetui. Jos autorius yra ponas Odį ir laikysimės tokios procedūros. Pirmiausia, apsikeisime nuomonėmis, mes tą savo nuomonę turime perduoti ekonomikos ir pinigų reikalų komitetui. Jie 15 kovo balsuos dėl pagrindinio pranešimo, o tai reiškia, kad dėl savo nuomonės mes turėsime balsuoti vasario 28. Taigi siūlau suteikti žodį mūsų pranešėjui. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Europos investicijų banko atstovus. Ponas Dominik Rajankur yra institucinių reikalų e, direktorius. Dėkoju uh, už Europos investicijų banko skirtą dėmesį parlamentui. Na, trumpai pristatysiu nuomonę. Pirmose dviejose paragrafuose yra teigiama, kad bankas turėtų užtikrinti ilgalaikės investicijas, strateginės ilgalaikės investicijas, investicijas Europoje, kaip jau e, rodo patirtis. Trečiajame punkte aš primenu, kad labai svarbu, jog Europos investicijų bankas išlaikytų trigubo, trigubo A reitingą. Tai teigiu dėl to, kad um, išreiškiu atitinkamą poziciją kitame punkte, kalbant apie ilgalaikės investicijas, labai svarbu, kad Europos investicijų bankas išliktų aukščiausio reitingo banku ir kad uh, ilgalaikės investicijos nebūtų susijusios su jokia rizika ir kaip e, teigia ekonomikos reikalų komitetas, bankas e, tinkamai atlieka savo vaidmenį. Norėčiau priminti, kad e, pagal statutą būtent mes, mums tenka kompetencija dėl Europos investicijų banko priežiūros. Europos eh, investicijų, už Europos investicijų banką parlamente būtent atsakingas yra Kogobų komitetas. Ketvirtame punkte aš teikiu patį svarbiausią pasiūlymą ir norėčiau išgirsti banko nuomonę. Mes neketiname pritaikyti reguliavimo ir eh, prudencinės kontrolės bankui. Paaiškinsiu, ką tai reiškia anksčiau su e, banko pirmininku Maištadu apie tai kalbėjome, kad labai svarbu, kad būtų tinkama reguliavimo kontrolė, kaip visose nacionaliniuose bankuose. Tačiau Europos investicijų bankas yra tarptautinė institucija, kaip pasaulio bankas ir panašiai. Dėl to neturėtų būti vykdomas reguliavimas. Yra tam tikrų struktūrų, tačiau nėra tos prudencinės kontrolės e, elemento. Ir esame įstikinę, kad geriausios garantijos ir atitinkami mechanizmai egzistuoja. 127, man atrodo, straipsnėje, šeštame paragrafe yra kalbama apie tai, kad taryba vienbalsiškumo pagrindu gali priimti tam tikrus pakeitimus ir taryba to neketina daryti. Ir komisija niekuomet tokių pasiūlymų nėra teikusi. Taryba man atsakė, kad na, komisija kol kas tokių pasiūlymų nėra teikusi. Taigi tokia uh, formulė nelabai pasiteisina. Ir yra kredito institucijų priežiūros agentūra ir steigiant tokią agent, turą aš pateikiau kelis e, pasiūlymus, kelis pakeitimus ir tuo metu su pranešėjo mes e, bandėme tuos pakeitimus pasiūlyti, tačiau trilogo metu jie buvo atmesti. Ir aš maniau, kad būtų naudinga Europos kredito institucijų priežiūros institucijai turėti tokį mandatą, bet e, atmesti buvo tie pakeitimai dėl to, kad tai netitiko sutarties nuostatų ir dabar mes e, negalime keisti tų nuostatų. Na, tas e, atsisakymas manęs e, neįtikino šimtų procentų, bet dabar dėl teisinių priežasčių mes negalime keisti to reglamento. Na ir aš penktame punkte išdėstau pasiūlymą, dėl reguliavimo priežiūros. Arba grįžt, galime grįžti prie 127 straipsnio, jeigu komisija norėtų pateikti pasiūlymą tarybui, tarybai ir taryba tuomet patvirt, suteiktų Europos investicijų bankui tą reguliavimo e, funkciją. Na, ir kita, o kita vertus aš galėčiau pasiūlyti, kad savanoriškų pagrindų Europos investicijų bankas galėtų uh, reguliavimo priežiūrą suteikti arba Europos bankų institucijai ne, arba nepriklausomam auditoriui. Man atrodo, kad um, atsižvelgiant į tai, kad uh, kalba eina apie ilgalaikės investicijas, euroobligacijas, turėsime būti labai atsargus, nes ekonomikos reikalų komitete jų tekste yra daroma, yra nėra pakankamai gerai atskiriami, atskiriamos euroobligacijos ir kiti vertybiniai popieriai. Politinė prasme tai yra visai, visai skirtingi dalykai, bet jie yra sumaišyti. Na ir čia kalba eina apie konkrečius infrastruktūros projektus. Suprantame, kad jie yra reikalingi. Egzistuoja poreikis tokių projektų, turime instrumentų, priemonių, uh, Ir e, dėl to šeštajame punkte siūlome iš naujo dar vieną, siūlome, teikiame dar pasiūlymą, kuris anksčiau buvo atmestas, atlikti studiją Europos investicijų bankė, kaip būtų galima tobulinti ilgalaikės strateginės investicijas, nes tai yra žmonių, kurie turi didelės patirties ir bankininkystės ir viešajame ir privačiajame sektorė, tai būtų žmonės, kurie atliktų tą studiją ir bandytų išsiaiškinti, kaip būtų galima sutelkti visus, visas finansinės priemonės, kad būtų užtikrinamos ilgalaikės investicijas. Ir aš įsivaizduoju, kad ta studija iš tiesų bus aukštos kokybės studija ir apie tai kalbu šeštame punkte, tai bus bazė pagrindas teikiant e, e, tolesnius pasiūlymus komisijos pirmininkui dėl euroobligacijų. Tiek. Dank u eventjes peilen wie wil er behalve mevrouw Gressle straks. Dėkoju. Be ponios Greslė, kas dar norėtų žodžio? Hatsimarkakis Kalfin. Ponas Gairis taip pat. Tai aš siūlyčiau dabar išklausyti Europos investicijų banko reakcijos, e, paskui suteiksim žodį komisijos atstovams, bet pirmiausia Europos investicijų bankas. Dėkuoju, panė pirmininkė. Aš a, e, iš tikrųjų norėčiau sureaguoti į dvi pagrindinės mintis išsakytas pono Odį nuomonėje. E, pirmoji susijusi su priežiūra ir antroji uh, E, būsimoji studija dėl finansavimo. Kalbant apie priežiūrą, aš manau, kad didelė dalimi mes sutinkame su jūsų pranešėju ir tas sutikimas egzistuoja jau keletą metų. Bankas yra atviras papildomai e, priežiūrai, jeigu, ir reikia akcentuoti žodį jeigu, e, galima surasti tam pagrindą sutartyje. Ir aš noriu akcentuoti keletą dalykų, kaip kiekvieną kartą ir darau. Visų pirma, nei viena tarptautinė finansų institucija nėra prižiūrima, tai yra svarbu. Ir antra, niekas neturi tokios priežiūros kaip EIB. Ir dar vienas dalykas, daugumas nacionalinių ilgalaikių investuotojų, kurie veikia E, nacionalinių lygmenių yra prižiūrimi. E, reikalas, aišku, susijęs į e, indėlininkų apsaugą, bet nacionaliniai vystimosi bankai ar EIB tuo neužsima. Ir būtent todėl mes esame atsidūrę padėtyje, kuri panaši į kitų tarptautinių finansinių institucijų pozicijas. Bet mes skiriamės nuo kitų tuo, kad turime nepriklausomą audito komitetą. Kitos tarptautinės institucijos to neturi, o mūsų komitetas yra labai svarbus, jo prerogatyvas Lisabonos sutartis sustiprino, e, ten dirbantys žmonės privalo būti e, priežiūros ekspertai. Ir žinoma, mes priklausome nuo išorės auditorių. Taigi, mes turime egzistuojančią sistemą, kuri yra stipri ir kurios neturi kiti panašus bankai. Tai nereiškia, kad nenorėtume žengti toliau. Esame atviri tolesniems žingsniams, bet jau buvo paaiškinta, kad politiškai sunku pasiekti vieną šališkumo. Kad pavyzdžiui, Europos centrinis bankas tą funkciją priežiūros atliktų, tai būtų natūralu, Taigi turime ieškoti alternatyvų. Jūsų pasiūlymų mes diskutavome su naujaja bankų priežiūros institucija apie tai, bet ten iškyla ne tik teisinis klausimas, kurį jūs paminėjote, bet ir gebėjimų problema. Taigi, jau prieš porą metų mes pradėjome labai uh, uh, tokį e, aktyvų dialogą su Luksemburgo priežiūros institucija ir tai e, sudaro tam tikrą papildomą priežiūros elementą. Ir krizės e, metu mes e, sudarėme glaudesnio bendradarbiavimo procedūrą su Europos investicijų banku, atsiprašau, su Europos centriniu banku. Reikalas tas, kad naujo išorės nepriklausomo auditoriaus nereikia, nes tokį mes jau turime, o kad bus jų 2, 3 ar 5, tai situacijos nei kiek uh, nepagerins. Na, o ateityje, jeigu bus įmanoma, kad Europos centrinis bankas pradės tai daryti, tai e, jeigu politinis sprendimas tam bus, viskas tvarkoj. Arba Europos bankininkysės priežiūros institucija, arba dar kažkas. Yra rekomendacijos ieškoti e, e, naujų infrastruktūros e, kūrimo galimybių. Manau, kad taip, tai yra įmanoma padaryti. Didelė dalimi mes tai jau ir darome, nes tas darbas, kurį atliekame su komisija ir e, ta analizė, kokias yra galimybės sukurti e, novatoriškus finansavimo instrumentus, kurie ga, galėtų būti panaudoti naujoje finansinėje perspektyvoje, iš tikrųjų atliepia į šioje studijoje išdėstytus reikalavimus. Bet žinoma, investicijų sekcija, kalbant apie biudžetą, galbūt nėra iš tikrųjų Europos investicijų banko prerogatyva. Uh, Na, kalbant apie euro obligacijas ar EIB obligacijas, tai čia turime suprasti, kad e, už šių terminų slepiasi visiškai skirtingi dalykai. Pabrėšiu, kad EIB obligacijos yra nekas kita kaip euro obligacijos ir jos egzistuoja metai po metų iki 6 milijardų, kad galima būtų finansuoti investicijas Europoje. Na, o dabar atsiranda pono Baroso pasiūlymas e, pradėti leisti projektinės obligacijas. Ir aš noriu pabrėžti, kad tai nėra euro obligacijos, jos būtų leidžiamas privataus sektoriaus, e, tų, kurie stumia europinius projektus. Taigi nei EIB, nei valstybės narės. Taigi reikia juos vadinti projektinėmis obligacijomis. Ir paskui ponas e, Junkeris kalba taip pat ir apie euro, e, euro obligacijas valstybių skolai dengti ir taip toliau. E, yra dėl oro supratimas apie euro obligacijas, bet aš noriu akcentuoti, kad tai yra visiškai skirtingi dalykai. Na, o Bono Barosas siūlomas euro obligacijas iš tikrųjų nėra susijusios nei su ES biudžetu, nei su valstybių narių finansais. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau susitelkti ties tais dviem dalykais. Pirmiausia, padėkosiu ponui Odį už tai, kad apibendrino situaciją dėl finansinės EIB priežiūros ir kalbėjo apie tai, kad galbūt priežiūra galėtų būti geresnė tam, kad būtų užsaugotas, užsaugota kreditų situacija. Taip pat yra politinis klausimas e, susijęs su Europos investicijų banko priežiūra ir teisinių tam tikrų kliūčių, kurias jūs e, paaiškinote, kalbant apie Europos bankistė, bankin, bankininkystės instituciją. Tačiau trečiasis jūsų siūlomas variantas neoficialią, neoficialią sistemą e, kartu su kitomis institucijomis sukurti. Ir aš pritariu kolegai iš Europos investicijų banko, kad nereikalingas galbūt dar vienas priežiūros sluoksnis šalia nepriklausomo auditoriaus, bet galbūt e, ta trečioji galimybė būtų įmanoma. Dar vienas dalykas, dalykas finansavimo, novatiškos finansavimo priemonės. Komisija labai artimai dirba su Europos investicijų banku ir manome, kad tai yra labai svarbus, e, svar, svarbus dalykas, kalbant apie tolesnę daugiametę finansinę programą. Dėkoju Dominikui Dekankur už paaiškinimus dėl euroobligacijų, koks skirtumas yra tarp euroobligacijų ir projektinių obligacijų ir to, siekia, ko siekia ponas Baroso, būtent svarstomas yra projektinių obligacijų klausimas. Mes manome, kad yra įdomus būdas surasti privačių lėšų infrastruktūros projektams. Uh, Na, o kalbant apie komisijos pasiūlymo parengimą tolesniai daugiametiai finansiniai programai, mes komisijoje kartu su investicijų banku rengėme strateginę analizę, kaip būtų galima pasinaudoti geriau naujomis priemonėmis ir tikrai e, finansinė banko patirtis ir priva, priva, privačiu, privataus sektoriaus patirtis mums, mums yra labai naudinga. Taigi, kalbant apie šeštąjį jūsų e, siūlymo punktą dabar vyksta ta analizė, kalbant apie daugiametę finansavimo finansinę programą. Taigi, jeigu daugiau naudosime finansinių priemonių, tuomet labai svarbu e, naudoti, užtikrinti ir didesnį skaidrumą. Dėl to komisija ir dirba šioje srityje, būtent kalbant ir apie novatoriškas finansinės priemonės, tiesiog bandyti surasti bendrų aiškių taisyklių tam, kad būtų užtikrinamas didesnis skaidrumas ir kad būtų užtikrinama tinkama stebėsena. Dėkuoju. Ačiū. Yra nemažai norinčiųjų pasisakyti, o dar laukia vienas darbo tvarkės punktas, tai aš e, trumpai prašyčiau kolegas pasakyti. Um, Ačiū. EIB ES e, e, biudžete atsakinga už 9, atsakingas už 9,2 milijonus eurų. Aišku, čia reikia vėl kalbėti apie skaidrumą. Jie tik apie tokius dalykus tikrai atkarčiais užsimenama, bet aš dar pateiksiu savo atitinkamus pakeitimus. Klausimas EIB, ką vadinate subsidiaries? Aš pati lik išsiverčiau kaip filialus. EIB tenka gana svarbus vaidmuo, šiaip jau ir komisija ir toliau ketina jam perleisti, valdyti nemažą dalį biudžeto. Tai klausimas, kaip toliau elgsime su EIB, Manau, tai svarbu. Taip pat dar dėl financial instruments, finansinės priemonės, dėl kurių taip pat e, galvojama, kad reiktų perleisti valdymą EIB. Tai gal irgi trumpai papasakokite apie tai, kaip tai įsivaizduojate. Ačiū. Ponas Gairis nebenori pasisakyti, kaip suprantu. Tada ponė Hercog. Ačiū labai pirmininkė. Aš esu ponio Odi e, nuomonės šešėlinė nuomonės referentė. Dirbu ir pramonės komitete, kur Europos investicinių banko parama Europos politikos įvairioms rytims yra labai svarbi ir aš tikrai labai daug reikšmės skiriu banko veiklai. Tai yra labai svarbi institucija siekiant mūsų bendrų tikslų. Ir pritariu, kad jeigu norime, kad Europos investicijų bankas perleistų daugiau europinių lėšų per tą sistemą, tuomet turime pasirūpinti, kad bankas veiktų tinkamai, kad būtų užtikrinamas didesnis skaidrumas ir kad būtų įmanoma užtikrinti priežiūrą. Taigi aš pritariu ponio Odį nuomoniai užtikrinti reguliavimo priežiūrą, nors yra kitokia nuomonė, kokia reguliavimo priežiūra galėtų būti atliekama. Ponas Odi siūlo Europos centrinį banką, bet mes nemanome, kad Europos centrinis bankas turėtų tokią sistemą ir nemanau, kad jie čia turėtų suvaidinti kokį tai vaidmenį, ypatingai dėl to, kad tai nėra ES institucija, o deš, dešimt ES valstybių narių, narių net nėra Centrinio banko sistemos narės. Taigi kaip jie galėtų prižiūrėti uh, Europos investicijų banką, jeigu pati nėra ES institucija ir dešimt valstybių narių net nedalyvauja jo veikloje. Tai mums idėja gal ir yra įdomi, bet čia yra problemų. Remianti sutartimi būtų sudėtinga įsivaizduoti, kaip tą priežiūrą galėtų atlikti Centrinis bankas. Jeigu taip nutiks, tuomet reiks išspręsti nemažai klausimų ir problemų. Taip pat manau, kad ta idėja, kad Europos bankystės instituciją kaip nepriklausomas auditorius. Na, idėja yra įdomi, tačiau tai nėra priežiūros institucija irgi. Taigi aš manau, kad yra labai svarbus klausimas. Turėsime labiau padirbėti. Ir manau, kad būtų svarbu, kad Europos komisijos teisininkai kažkaip surastų būdą mes pripažįstame, kad problema egzistuoja, bet e, kol kas nerandame tinkamų būdų, kaip ją būtų galima išspręsti. Galbūt e, valstybių narių bankininkystės institucijos rotacinių pagrindų galėtų pirmininkauti ir, ir tą priežiūrą atlikti. Na, aš e, tikslą matau, bet priemonių kol kas neižvelgiu ir prašome, kad komisija surastų tinkamą sprendimą tam, kad tas darbas būtų atliktas. Ačiū. Dėkoju. Reiks pamastyti. E, pranešėjai su socialdemokratais turės pasikalbėti. Aš pratęsiu kaip tik nuo tos vietos, ties kurią baigė ponė Hertzog dėl priežiūros. Aš taip pat nemanau, kad Europos centrinis bankas yra tam tinkama institucija, bet e, galima būtų prisiminti Europos e, bankų priežiūros sistemą, kurią mes kaip parlamentas siūlome ir buvo atkreiptas dėmesys taip pat į ketvirtą punktą, e, bet tai, kas rašyta čia ne visai teisinga. Europos bankų priežiūros e, įstaiga, ko gero, būtų tinkamiausia e, šiems dalykams. Dėl šešto punkto reikia pasakyti, kad prieš dešimt metų dienų mano frakcijoje vyko klausimai dėl būsimo finansavimo, buvo kalbėta taip pat ir apie euro obligacijas ir girdėjome labai puikų pranešimą. Pirmiausia, buvo kalbama apie įvairias euroobligacijų rūšis. Manau, tai labai svarbu, nes daug kas jas painioja ir daugelis valstybių narių e, tai laiko tiesiog keiksmažodžių žodį euroobligacijas. E, ir negalima painioti tų e, euroobligacijų, apie kurias kalbame čia, su tomis, apie kurias kalba ponas Žanas Klodas Junkeris. Reikia toliau svarstyti šį klausimą, nes e, ponia Krankur, nežinau, ar dalyvavote mūsų ankstesnėme posėdyje dėl biudžeto įvykdymo. Buvo kalbėta ir apie tai, kad ES jau keletą metų nesugeba sukurti tos papildomos europinės e, naudos ar vertės, vykdydama projektus. Bet galimybė tą padaryti yra ir kas man ypač patiko ir manau, koko būtų turėtų apie tai plačiau pagalvoti, yra klausimas, ar tai turi būti tiesiog dotacija, padovanoti pinigai, ar galbūt paskola, kurią reikėtų anksčiau ar vėliau gražinti reikia rasti tą tinkamą auksinį viduriuką tarp vieno ir kito, tarp paskolos ir, ir dovanotos pinigų sumos, dotacijos. Klausysimės netrukus ir ponios Gelgen Quinn. E, ir reikia paminėti, kad įmanoma netgi pasirodo 15 milijardų paskirstyti per EIB tai vyksta jau kurį laiką, bet e, nepakankamai, veik, nepakankamai veiksmingai ir manau, kad reikės dar skirsi šiam klausimui dėmesio. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtojas ponas Kalfin. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad bendrai pritar, pritarčiau pono Jean-Pierre Odi pasiūlymams, jo nuomonė išsakytiems. Uh, Keletas minčių apie reguliavimą priežiūrą. Paprastai priežiūra reikalinga, jeigu egzistuoja sisteminė rizika. Ar mes manome, kad Europos investicijų bankas sukuria sisteminę riziką? Tuomet reikalinga priežiūros institucija. Sutinku, kad reikalinga daugiau skaidrumo, tačiau Europos investicijų banko reguliavimą turime sieti su kitų tartutinių institucijų reguliavimu, nes priešingų atveju mes sumažiname, apkarpome funkcijas banko. Jeigu norime daugiau skaidrumo, gal galime surasti kitų būdų, galbūt kažkoks savanoriškas informacijos teikimas. Tai būtų kažkas e, pozityvaus. Bet tikrai nemanau, kad ta sisteminė rizika gali būti siejama su Europos investicijų banku. Ir jeigu taip dirbsim, dirbtumėme su Europos, su Europos finansinėmis institucijomis, tarptautinėmis finansinėmis institucijomis apskritai, na tai apie tai galime padiskutuoti. Dabar dėl investicijų finansavimo norėčiau priminti, kad ištikus kriziai bankas parengė naujų priemonių, pasiūlė naujų priemonių, gan sėkmingų, uh, atsižvelgiant į ES prioritetus. Tačiau, kalbant apie investicijas ar, ir investicijų perspektyvas, aš pirmiausia norėčiau pažiūrėti, kokia, kokias finansinės perspektyvas pasiūlys komisija šių metų viduryje. Tuomet pažiūrėsime, kokie yra investicijų prioritetai, koks yra terminas, per kurį tos investicijos turėti, turėti būti daromas ir tuomet galėtumėme tai suderinti su banko galimybėmis, prisidėti prie tų investicijų per obligacijas, projektinės obligacijas ar kitas priemonės. Aš manau, kad tokiu pagrindu Europos investicijų bankas galėtų pateikti daug tų gerų ekspertinių žinių, bet aišku, prioritetai ES pirmiausia turėtų būti diktuojami komisijos ir man labai įdomu žiūrėti, kaip e, jie atsispindės e, kitose finansinėse perspektyvose. Dėkoju. Eh, nu, Dėkoju. Investicijos, eh, Europos investicijų bankas. Ne, neturiu ką pridurti, išklausiau pasisakymų, sutinku. Taigi, pabaigai pranešėjas. Ačiū. Pirmiausia, dėl reguliavimo reikia daryti skirtumą tarp audito ir reguliavimo. Tai visiškai nesusiję tarpusavėje dalykai. Auditorius atlieka savo darbą, reguliavimas tai yra viešas organas, vieša institucija, kuri prižiūri kredito instituciją. Ir mes kalbame apie Europinę reguliavimo instituciją. Tai nesusiję dalykai. Dabar apie nepriklausomą nepriklausomus auditus. Per ketverius metus tokio bendro sprendimo mes kol kas nesuradome. Na ir buvo pasirinkta nepriklausoma privati institucija, tai faktiškai yra paskutinis įmanomas sprendimas. Aš norėčiau pasakyti, kad e, kol ne, jeigu nesurasime sprendimo, tai iš tiesų situacija bus nepalanki niekam. Nes visi sutinkame, kad sprendimo reikia, bet sprendimo nėra. Ir ponia Kafin, tiesa, kad ir skaidrumo yra, ir noro yra, ir kad pareigūnai yra aukštos kvalifikacijos ir taip toliau, tačiau labai svarbu sukurti reguliavimo sistemą. Valstybių vadovai pasisakydami teigia, kad esant kriziai, joks instrumentas, jokia struktūra, joks vienetas negali būti paliktas be reguliavimo. Apie tai kalbama ir plenarnių posėdžių salėje. Visos ilgalaikės investicijos. Apie Mišel Barnie teigė apie savireguliavimą. Jis teigia, kad nėra įmanoma ir pageidautina nustatyti specifines taisyklės viešiems bankams. Taigi kol kas jau ketverius metus sprendimo nerandame. Na, aš pritarčiau bet kokiam sprendimui ir aš e, siūliau pakeitimą dėl tos, e, tos studijos e, rengimo, tačiau buvo pasirinkta Luksemburgo institucija. Na ir jūs užmėskite savo santykius su Luksemburgo ta institucija. Luksemburgė banko yra labai daug ir įvaiž, piliečių akise, kalbant apie bankų e, priežiūrą, aš nemanau, kad Luksemburgas yra ta, e, ta pati pavyzdingiausia šalis. Ponios Hercog sprendimas e, rotacinių principų pasirinkti reguliavimo nacionalinės institucijas, galbūt yra irgi neblogas siūlymas, kodėl, na, nepasirinkus ir Luksemburgo institucijos. Tačiau labai svarbu, kad būtų tinkamas reguliavimas ir kad Luksemburgo institucija atliktų reguliavimo darbą remiantis e, nustatytais e, parametrais. Ir jūsų kapitalas yra valstybių narių pervestos lėšos, tai yra nemaža suma. 8 milijardai eurų. Ir aišku, jūs išsaugote 3A reitingą. Tačiau jūs teigiate, kad reguliavimas jums nereikalingas dėl to, kad esate supranacionalinė institucija ir teigiate, kad nei Pasaulio bankas, nei Tartutinis valiutos fondas nėra reguliuojamas, nes jos yra supranacionalinės institucijos. Tačiau aš manau, kad ES turėtų teikti tokį, rodyti pavyzdį visam pasauliui ir tą reguliavimą užtikrinti. Taigi dėkoju už tai, kad pritarėte tai, tai studijų idėjai Tai turėtų būti aukštos kokybės atliekta studija, įtraukiant visus veikėjus, privačius, viešuosius, įvairias ilgalaikio finansavimo priemonės. Na, aš daug e, tų siūlymų nepateikiau, nes e, mano tekstas neturėjo būti per dėmilgas. Dėkuoju, ponui Odijai. Taigi, turime nuomonės projektą, pakeitimus galima teikti iki vasario pirmos vidurdienio. Na, o balsuosime dėl tos nuomonės vasario 28. Iki to laiko tikiuosi bus pakankamai daug naudingų diskusijų, dvišalių diskusijų tarp pranešėjo ir Europos investicijų banko ir uh, tarp šešėlinių pranešiai. Na, o dabar paskutinis šio ryto punktas - agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Ponas Stavrakis yra mūsų pranešėjas. Turime dar 50 minučių. Bet pirmiausia, ponas Aušiai. Bent jau mane informavo, kad jisai čia tokią įžangą padarys. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbėmiai komiteto nariai, siūlau šiandieną pakalbėti apie dvi agentūras - Europos policijos kolegiją ir Europos vaistų agentūrą. Abiejų direktoriai šiandien dalyvauja posėdyje ir galės jums pateikti informacijos. Pirmiausia, pradėsiu nuo Europos policijos koledžo. Vakar e, kalbėjome apie tai 2008 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo kontekste. Na, o aš e, pristatysiu audito rūmų 2009 metų ataskaitą dėl policijos koledžo. E, kalbant apie 2009-uosius, papasakosiu štai kokią istoriją. Kai pradėjome atlikinėti auditą, supratome, kad e, laikinųjų sąskaitų pateikimas e, smarkiai vėlavo ir tai buvo suprantama, nes agentūra tuo metu neturėjo pakankamas kvalifikacijos buhalterio. E, buvo tikrai e, kelių milijonų e, sąskaitų, e, kurios dar buvo neapdorotos ir situacija tikrai pereitais metais situacija buvo prasta, mums prireikė trijų misijų savo auditą užbaigti, bet reikalai pagerėjo atsiradus naujam direktoriui ir administracijos vadovai. Jie e, pasamdė iš buhalterinės apskaitos firmos laikiną apskaitininką, taigi e, auditorumai 2009 metų e, sąskaitas e, viso to išdavoje patvirtino. Pane pirmininkė, policijos koledžo sąskaitos vis tik patvirtintos su pastabomis visų pirma dėl uh, viešųjų pirkimų, nes e, nebuvo taikomas koledže tinkamas viešųjų pirkimų procedūros. Taip pat e, radome problemų susijusių su patarėjų ir ekspertų samdymu. Tai taip pat nebuvo atlikta pagal viešųjų pirkimų deramus procesus. Buvo problemų dėl e, darbuotojų, darbuotojų priėmimo ir dėl kelionės išlaidų. Vakar e, koledžo direktorius e, paminėjo tuos dalykus, e, tos problemos yra jau sprendžiamas ir išspręstos įgyvendinant valdysenos veiksmų planą, kurio jūs ir jūsų komitetas reikalavo. Taigi, reikia pasakyti, kad 2010 metų auditą atliekant e, rasime, kad reikalai pagerėjo. Na, bet reikia palūkėti iki to laiko. Dabar noriu pereiti prie Europos vaistų agentūros. Europos vaistų agentūra veikia Londone, apie tai vakar nebuvo kalbėta. E, ten dirba 664 darbuotojai, e, bent jau 2009 metais, ir jų biudžetas tais metais buvo 200 milijonų eurų. Atlieka labai svarbu veik, e, svarbę veiklą, atsako už 500 milijonų žmonių gyvenančių ES sveikatą. E, turiu ir teigiamų, ir neigiamų pastabų apie šią agentūrą. E, Mary Poppins yra kažkada pasakiusi, kad Vaistus praryti padeda cukraus šaukštelis kartais. Audito rūmai mano, kad e, medicinos e, vaistų agentūra yra gerai valdoma agentūra, finansinė sistema leidžia tinkamai tvarkyti sąskaitas. Mes padarėme teigiamą išvadą atlikę išorės agentūros, mm, pasiremdami Ernst Young atliktos išorės agentūros įvertinimų. Tačiau audito rūmai e, vaistų agentūrą 2009-aisiais smarkiai kritikavo. Mums teko e, e, sąskaitų patvirtinimą pateikti su pastabomis tai yra visų pirma susijęs su problemomis įsigijant informacinės technologijas. E, agentūra sudarė 35 milijonų ir kitų uh, informacinių technologijų pirkimų sutarčių, kurios neatitiko reikalavimų. Ir didžioja problema skilo uh, E, kilo dėl 30 e, milijonų vertės e, programinės įrangos pirkimo. Taip pat agentūra neteisingai apskaičiavo skelbto konkurso rezultatus. Aš paraginau agentūrą, kad ji jūsų pranešėjui e, atsiųstų daugiau informacijos, užtikrintų didesnį skaidrumo lygį. Agentūra atsakė, kad jau įvykdė mūsų rekomendacijas, e, padidino kontrolės lygį ir patikrinimų skaičių. Taigi, ponė pirmininkė, tikrai laukiame, kad uh, informacinių technologijų pirkimo srityje e, situacija pagerės. E, aš čia kalbu apie agentūrą, kuri apskritai yra vertinama mūsų teigiamai. Dėkoju už pateiktą informaciją. Turime Europos vaistų agentūros e, atstovus, turime ir komisijos atstovus, kurie galėtų pasisakyti apie policijos kolegiją, koledžą ir vaistų agentūrą. Turime poną Takolą iš e, saugos darbe agentūros. Taigi yra nemažai žmonių, kuriems galime klausimus užduoti. Suteikčiau gal žodį uh, pranešėjui, dar ponė Makovai norėtų pasakyti. Ne, tai tada pranešėjas turi žodį ir gali kalbėti kiek tik tai nori. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos, norėčiau savo ruoštų pasveikinti auditorumų narį, poną Aušį, taip pat Europos vaistų agentūros vadovus, Europos policijos kolegijos direktorių ir Europos saugumo ir sveikatos darbe ir darbo saugos direktorių. Norėčiau bendro pabudžio pastabą išsakyti. Kaip teisingai buvo pažymėta, viena pagrindinių pasitaikančių problemų agentūrose yra susijusi su biudžeto biudžeto perkelimu. Aišku, nulinis procentas neįmanomas e, perkeliant biudžeto lėšas, bet reikia imtis priemonių tam, kad problema būtų išspręsta. Kalbant apie policijos kolegiją. Iš vakarykščių diskusijų vietoj to, kad e, būtumėme kalbėję apie aštuntuosius metu sąskaitų uždarimą. Pradėjome diskutuoti bendrai apie biudžeto vykdymo patvirtinimą ir aptarėme visus klausimus. Ir aš norėčiau iškelti kelis klausimus. Nemanau, kad būtų naudinga kartoti vakarykščias diskusijas, taigi aš tiesiog gal susilaikysiu nuo klausimų, bet visi galime pritarti, kad naujasis direktorius puikiai dirba Jis eina teisinga linkme ir buvo imtasi nemažai pozityvių žingsnių, tačiau yra dar dalykų, kuriuos reiks e, padaryti, daugiau tikslų pasiekti, įgyvendinti veiksmos, veiksmų planus ir viską mm, atidžiai stebėti. Kalbant apie vaistų agentūrą, ponas Aušy jau minėjo problemą dėl viešųjų pirkimų problemų. Uh, Ir nors suprantu, kad klaidos yra įmanomos, bet negaliu taikstyti su tuo, kad agentūra nesugebėjo numatyti kontrolės sistemos tam, kad būtų išvengta tų klaidų arba jos laiku būtų surastos, ypatingai turint omenyje sumas. Tai yra 22 viso agentūros biudžeto procentai, tai yra nemaža suma. Dar viena e, neraminanti problema yra susijusi su tuo, kad naudojamos procedūros, vertinant projektus, yra samdomi išorės ekspertai ar agentūros bandė išspręsti problemą, vidaus audito tarnyba ketina uh, apsilankyti vaistų agentūroje. Gal galėtų direktorius informuoti, kada įvyks tas vizitas. Ir taip pat yra trūkumų samdant darbuotojus. Tokiu būdu gali būti pasamdyti neaukščiausios kvalifikacijos pareigūnai ir gali tai sukelti riziką atsižvelgiant į labai svarbų agentūros vaidmenį agentūros, kuri dirba visuomenės veikatos rytyje. Kitas klausimas, ar agentūra ėmėsi žingsnių, kad ši problema būtų išspręsta? Taigi tiek, ponė pirmininkė. Šiam kartui ačiū. Ačiū vėl, Vro Makovei. Ačiū, ponė Makovai. Abiejais atvejais, abiejų agentūrų atvejais viešų pirkimų procedūrų pažeidimai yra pagrindinė problema. Sepolo atveju apie tai vakar kalbėjome, kalbėjome ir Libė komitete. Aš norėčiau pasakyti, kad parlamente nusprendėme, kad 2008-aisiais buvo daugiausia problemų, o po to matėme ir 2009-aisiais nemažai problemų kaip ką tik e, išgirdome diskusijų pradžioje. Matome nemenkus pasikartojančius e, pasikartojančias problemas ir nėra aišku, kodėl ir 8 ar 9 viešų pirkimų procedūros susidūrė su, tokiais, su tokiamis problemomis turime ir toliau rūpintis šią sritimi, kai yra pažeidinėjimos viešųjų pirkimų taisyklės, kaip yra pasirašomios sutartys, samdomi žmonės, taip pat yra problemų ir dėl to, kad nėra atliekamas joks tyrimas, bandant išsiaiškinti, kodėl viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimai nebuvo iš vis tirti. Sepolo direktorius pateikė atsakymą, Taigi nebuvo, bandoma išsiaiškinti, iš, nebuvo bandomos išsiaiškinti priežastys ir atsakingi asmenys devintaisiais metais. Dėl vaistų agentūros. Audito rūmo ataskaitoje kalbama apie klaidas, vėlgi viešų pirkimų procedūrų pažeidimus, uh, pažeidinėjami yra atrankos, pažeidinėjamos atrankos procedūros, nėra vertinimo komiteto ir taip toliau. Labai gerai, kad abiej, abiejais atvejais bent jau yra numatoma, planuojama arba norima patobulinti situaciją dešimtaisiais metais, tačiau nepamirškime, kad kalbame apie 9 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir turime akcentuoti tas rūpimas problemas, tai, kad trūksta tyrimo, kad e, nėra bandoma išspręsti pro problemų ir pasikartoja vėlgi pažeidinėjimai viešųjų pirkimų srityje. Dėkoju. Dėkoju, ponė Greslė dabar. Paskui ponė Herzog ir ponas Deutsch. Dėkoju, turiu klausimą auditorumams. Agentūrose dirba daugiau kaip 5000 Europos pareigūnų. Ta mastą turime gerai suvokti. Ir kiek aš suprantu, agentūrose pakankamai daug pinigų lieka nepanaudota. Apie pusę šimto agentūrų kiekvienais metais iš palūkanų uždirba virš 500 milijonų eurų. Mes e, žinome, kiek pinigų tenka skirti toms agentūroms. Man būtų įdomu, e, kiek buvo palūkanų už 2009 metus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad Sepol matome didelę pažangą, to ir reikia, mes džiaugiamės. Tačiau turime e, pasakyti štai ką, e, kalbėdami apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą, mes e, turime užsitikrinti, kad tie tarnautojai, kurie ir sukėlė tas problemas, negalės nuvykti į kitas agentūras ir toliau ten dirbti. Taigi žmonės, kurie 8-9 metais dirbo SEPOL, po to išėjo dirbti į kitas institucijas ir tą problemą reikia kelti. Jeigu žmogus sukelęs problemų vienoje agentūroje negalės nueiti dirbti į kitą instituciją, tai problema bus išspręsta. Jeigu žmogus netinka dirbti SEPOL, tai aišku, kad jis ne, neturi dirbti ir kitoje Europos agentūroje. Ta reikia labai aiškiai pasakyti. Tokių atvejų yra mes matėme, kad tie žmonės, kurie dirba tarnautojais tenai dabar, visiškai e, komfortiškai dirba kitose agentūrose. Dėkuoju, ponas Deutsch. ponė pirmininkė. Gerbimieji komiteto nariai, aš turiu porą pastabų dėl mūsų šios dienos pasikeitimo nuomonėmis. Visų pirma, iš esmės, iš principo sutinku su ponė Makovei ir su ponė Hercog, nekartosiu to, ką jos pasakė, su jų pastabomis visiškai sutinku. Yra aišku, kad šiandien turime spręsti klausimą, kuris aktualus visoms ES agentūroms. Tiek toms trims, apie kurias šiandien kalbame, tiek uh, kai kalbame apie kitų visų agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Ir e, negalime sakyti, kad tai, kas įvyko, tarkim, 2005-aisiais, nebėra svarbu 2010-aisiais ar 2011-aisiais. Todėl reikia susitelti ties konkrečiais metais. Bet tuo pat metu reikia suprasti, kad Sepol situacija e, kelia, verčia kelti dar vieną klausimą. Štai kokį. 2008-aisiais policijos e, koledžo finansinis e, valdymas buvo labai prastas, tai pasakė auditorumai ir Europos parlamentas ir mes atsisakėme suteikti teigiamą e, patikinimo deklaraciją. Tada prasidėjo situacijos taisimo procesas e, ir mes žinome, kad toks pat elgesys ir valdysena tęsiasi ir 2009-aisiais. Bet žinome, kad nuo 2010-ųjų Sepal turi naują vadovybę, kurios užduotis yra pakeisti padėtį buvusią 8-aisiais ir 9-aisiais metais. Suprantama, kad e, mes kalbame apie biudžeto įvykdymą e, per ankstesnius du metus, bet e, būtent toks mastas leidžia mums suvokti, ar tos klaidas, kurias buvo įvykdytas prieš du metus, iš tikrųjų buvo ištaisytos 2010-aisiais naujosios vadovybės. Deja, turime pabrėžti, kad ir 2009-aisiais e, išliko e, bloga padėtis, bet paskui e, nauja vadovybė pradėjo taisyti situaciją ir tai leidžia mums apsispręsti, kaip elgtis toliau, kaip vertinti dabartinės agentūros vadovybės elgesį. Nes gali atsitikti taip, kad 2013 mes kalbėsime apie tai, kad 2011 ten buvo problemų, bet paskui jie pradėjo e, taisyti tą situaciją, Europos parlamentas tik po dviejų metų tai pastebėjo. Taigi turime e, atkreipti dėmesį į abu reiškinius. E, turime labai aiškiai apibriežti 2009 klaidas ir susitelkti ties to, kaip naujoji vadovybė pradėjo įtikinamai e, taisyti tas klaidas. Taigi, e, SEPO atveju mes aiškiai matome, kad e, nuo 2010 e, metų įvyko tikras lūžis. Tai, aišku, nepanaikina 2008 ir 2009 metų klaidų. Eens kijken hoe we dit gaan aanpakken. Er zijn verschillende vragen gesteld. Pažiūrėsime, kaip dabar toliau dirbti. Įvairių klausimų buvo sulaukta visiems e, mūsų svečiams dėl CEPOL užduota klausimų, bet CEPOL atstovų neturime, tad gal komisija tais klausimais pasisakys. O Europos vaistų agentūros atstovas visgi man sako, kad turime ir Europos policijos kolegijos atstovą, leiskite. Tada ir pradėkime nuo pranešėjo klausimų. Ne, Gal pirma ponas Takala. Kaip koordinuojančios visų agentūrų, agentūros atstovas. You, And... Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Ačiū, kad pakvietėte mus į šį svarbų susitikimą. Aš esu iš Europos darbo saugos ir sveikatos agentūros, bet dabar kalbėsiu kaip visų agentūrų koordinavimo valdybos narys. Geras skaidrus bendradarbiavimas Europos parlamentu yra labai svarbus dalykas agentūroms. Labai svarbus yra suinteresuoto asmenų nuomonė apie mūsų darbą ir parlamentas biudžetą atvirtinanti, biudžeto įvykdymą atvirtinanti institucija irgi yra labai svarbi agentūroms. Agentūros labai daug prisideda įvairiose politikos rytise, siekiant ES ir valstybių narių tikslų sąrangos organizavimas leidžia agentūroms pasiekti sėkmingų rezultatų įvairiose srityse. Visos agentūros yra skirtingos, bendras bruožas yra tai, kad autonomiškumas siejamas su atskaitomybė. Ir su valdyba ir taip pat su taryba ir parlamentu. Agentūrų sėkmė, sėkmę nulėmė tai, kad kol kas visos agentūros gavo biudžeto įvykdymo patvirtinimus su viena išimtimi ir biudžeto įvykdymo patvirtinimas reiškia, kad taryba parlamentas džiaugiasi darbu, agentūrų darbu, jas tenkina agentūrų darbas. Taigi mes labai rimtai žvelgiame į parlamento rekomendacijas ir bandome jas įgyvendinti praktikoje, ko galima efektyviau. Visos agentūros e, kasmet tą daro palaipsniui. Remiantis audito rūmų pastabomis norėčiau pakomentuoti dvi pastabas. Pirmiausia, per, perkeliamos lėšos. Agentūros suvokia, kad yra metų principas, vienerių metų principas ir siekia jo laikytis, tačiau dauguma veiklos yra daugiametė, kaip audito rūmų atstovas irgi nurodė ir džiaugiuosi, kad ir pranešėjas pritarė šiai minčiai. Neįmanomas nulinis perkelimas, perkelimo mastas. Negalime surenkti susitikimo posėdžio konferencijos metų pradžioje, kai vertimai, vertimas e, įranga ir vieta, visi dalykai turi būti, dėl jų pasirūpinama iš anksto. ir atstovaujančių valstybių narių institucijų konsorciumas, tarkim, teigia, teikia, kad kažką reikia pakoreguoti prieš galutinį mokėjimą. Na ir tai nėra racionalus finansų valdymas. Kitas e, variantas yra perkelti tas lėšas. Žinoma, reikia geriau planuoti finansus ir vengti perkelimų, tačiau visko numatyti negalime. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pakomentuoti, yra nepakankamai panaudotos personalo išlaidos. Visie, visie, vien, visiems vieneriems metams turi būti įgyvenimai įsipareigojami personalo atžvilgių, tačiau personalo nariai išeina iš darbo metų eigoje ir įvyksta įvairių kitų įvykių, dėl to nėra pakankamai tiksliai vertinamos e, pirmos antraštės išlaidos. Pone Greslė jau išėjo, bet e, jai norėčiau pasakyti, kad svarbus įdomus komponentas bent jau tose agentūrose, kurios yra finansuojamos iš viešų fondų, palų, tų visų palūkanų mes nepanaudojame, dalis jų patenka pas komisiją. Nu ir komisija arba laiko tuos, tuos pinigus bankuose, ar, ar kaip jau elgesi čia pati nusprendžia. Ir mes pritarėme tam, kad problemos pasikartoja, suprantame, kad egzistuoja tokia bėda, bet problemų yra ne tik Sepolė ir kitose agentūrose ir kol nėra teismo sprendimo dėl nusižengimų, mes irgi negalime čia padaryti juodo sąrašo. Duomenų apsauga neleidžia mums kalbėti apie nusižengimus kažkokiose tai agentūrose. Bet aišku, ateitie matyti tą problemą reiks išspręsti. Agentūros e, vykdo atskaitomybę, yra atskaitingos ir mes atsižvelgėme jūsų audito rūmų rekomendacijas. Kontrolė yra svarbu, bet ji nekeičia pasitikėjimo. Proporcingumas irgi yra labai svarbus dalykas. Agentūros gerai prižiūrimos ir kontroliuojamos valdybų, biurų, vykdomųjų tarybų, auditorumų, vidaus auditorių, parlamento komitetų, atitinkamų Europos komisijos biudžeto generalinio direktorato ir kitų generalinių direktoratų tarybos biudžeto vykdymo mechanizmo ir galiausiai valstybių narių ir jų institucijų. Yra tikrai daug atsk, atsk, at, ataskaitų rengiama ir atsiskaitoma įvairioms institucijoms ir reikalinga koordinuoti tą atsiskaitimo sistemą. Audito rūmai siūlė sumažinti kontrolės vizitus, kai vidaus kontrolė agentūroje gerai veikia. Tos kontrolės priemonės galėtų būti pritaikomos ten, kur labiausiai reikalingos. Jeigu agentūra dirba gerai, tuomet kontrolė turi būti mažinama ir daugiau dėmesio skiriama toms agentūroms, kur reikalinga parama. Keliais žodžiais apie tarp institucinę darbo grupę, kuri dabar bando išspręsti šias įvairias problemas, klausimus ieško sprendimų ateičiai. Vertinimas buvo atliktas tos tarp, tarp institucinės darbo grupės ir jos darbo rezultatai e, rodo, kad agentūrų darbas yra pozityvus ir kelias rekomendacijas dar jums pateiksiu tos darbo grupės. Aiškiai teigiama, kad agentūrų sėkmė beveik visuomet turi būti sėkmė pasidalima su kitais valstybės narės vaidina taip pat svarbu vaidmenį gyvendinant agentūrų veiklą per įvairius tinklus. Agentūros nėra dubliuojančios valstybių narių struktūros, jos papildo valstybių narių institucijas ir padeda nacionalinių lygmenių pasiekti tikslų. Dar vienas dalykas iš to vertinimo atsisp... išplaukęs yra tai, kad valdybos mano, kad ataskaitos yra geros kokybės, bet tai nėra vien tik tai agentūrų dėka, bet ir sėkmingo bendradarbiavimo su Europos parlamentu ir valstybėmis narėmis išdava. Agentūros seka tarp institucinės darbo grupės darbą. Nesame darbo grupės nariai, bet manome, kad mūsų patirtis gali būti naudinga grupiai ir greitai pateiksime dokumentą, kur pateiksime prioritetus ir juos skirsime darbo grupiai. Atsižvelgsiu į šiandieninės pastabas, apie jas pasikalbėsime su direktoriais per posėdį. Ir kartu su tarpinstitucinės darbo grupės nariais ir audito rūmais mes toliau sieksime gerų rezultatų. Agentūros labai vertina uh, svarbių institucinių partnerių paramą agentūroms ir darbo grupiai ir tikimės, kad darbo grupės darbo rezultatai leis siekti geresnių veiklos rezultatų agentūros. Ačiū. Dank u voor deze eh, uitvoerige toelichting namens alle. Ačiū už šį išsamų paaiškinimą visų agentūrų vardu. Ir dabar siūlau išnagrinėti klausimus skirtus Europos vaistų agentūrai. Taigi, ponė Bots, prašom. Ačiū pirmininkė ir aš noriu padėkoti auditorumų atstovams ir komiteto nariams už jų pastabas. Iš tikrųjų, 2009-aisiais agentūroje buvo padaryta didelė klaida, susijusi su viešaisiais pirkimais ir labai dideliu 30 milijonų vertės kontraktu. E, nepaisant to, kad turime e, gerą tikrinimo tarnybą, vidaus audito tarnybą, turime e, viešųjų pirkimų priežiūros tarnybą, šiuo konkretu, konkrečiu atveju Buvo nepastebėti 40 puslapių su Excel lentelėmis e, ir tada e, atsitiko taip, kad e, buvo neteisingai apskaičiuoti rezultatai įvertinant konkurso. Taip įvyko, nieko čia padaryti jau nebeįmanoma. Bet e, šiuo konkrečiu atveju taip pat e, susidūrėme su e, dviguba problema. Po to pradėjome dėrybas ir galų gale sutartis atiteko būtent tai įmoniai, kuri ir būtų laimėjusi konkursą jeigu nebūtų įvykusi ta klaida. E, kitos problemos, e, kurias e, kėlė audito rūmai, tai neteisingi rezultatų dokumentai ir netinkamos dėrybos su įmonėmis po to. Ir čia turiu tokią pastabą pasakyti, kad agentūroms uh, išvados dėl e, informacinių technologijų kontraktų sudaro ypatingų problemų. Reikalas tas, kai e, agentūros naudoja kažkokią programinę įrangą, ar tai Oracle, ar Fujitsu, ar kitokią firminę programinę įrangą ir kartą jau prisirišus prie tos įrangos labai sunku vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, nes pereimas prie kito paslaugų teikėjo yra pernelyg brangus. Taigi tokiu atveju mes čia papuolame į viešųjų pirkimų spastus kažkuria prasme ir būtent tai yra viena iš priežasčių, kodėl taip dažnai mes naudojame tiesioginių dėrybų metodą. Tiesą sakant, tuo atveju, kai mus kritikavo už e, tų tiesioginių dėrybų pradėjimą su paslaugų teikėju, mes agentūrai vis tik tai sutaupėme lėšų, ko nebūtų įvykę, jeigu tikrai būtų vykęs atviras viešasis pirkimas. Žinoma, visai teisingai buvo taip pat pasakyta, kad e, turime labai atsargus būti, priimdami į darbą ekspertus ir siekti, kad nebūtų interesų susikirtimo. Ir e, reikia pasakyti, kad e, siekimas vengti interesų konflikto mūsų agentūroje, mūsų darbo tvarkėje yra vienas iš prioritetų. Mes tikriname ne tik savo darbuotojus ar valstybių narių ekspertus, bet įvertindami juos žiūrime taip pat į jų šeimos narius. Kiekvienas žmogus, kuris atvyksta į agentūrą, privalo pasirašyti e, deklaraciją dėl e, interesų konflikto nebuvimo. Tačiau, pane pranešėjau, priimdami žmonės į darbą susidurime su e, ypatinga problema susijusia su darbo tvarkos taisyklėmis ir dabartinė politika. E, puikiai suprantame, kai Europos parlamentas nusprendžia, kad Europos agentūros biudžeto ir personalo prasme neturi aukti. Tačiau mūsų darbas priklauso nuo uh, E, paklausos. Mes iš e, farmacijos pramonės e, gauname apie 700 milijonų ir kiekvienais metais turime taip pat perimti ir nuolat atsirandančius naujus Europos teisės aktus. Ir tada, jeigu negalime priimti naujų darbuotojų, turime e, samdyti e, personalą pagal sutartis, kurie maždaug 20 procentų yra mažiau apmokom, apmokami. Ir darbo tvarkos taisyklės e, verčia mus E, priimti žmonės e, pačioje mažiausioje karjeros kategorijoje, kad sudarytume sąlygas jiems daryti karjerą. Bet kai kalbame apie dirbančius pagal sutartis, mums reikia turėti farmacijos ar medicinos ekspertų, na, o ne vienas ekspertas be patirties negali ateiti į agentūrą ir įsidarbinti pačioje mažiausioje kategorijoje. Todėl yra nepaprastai sunku pasamdyti tinkamos kvalifikacijos ekspertus. Nėra pakankamai gydytojų ar farmacininkų ar e, bio chemikų, kurie atvyktų, sutiktų atvykti į Londoną ir įsidarbinti pagal žemiausią kategoriją. Tai yra didelė problema ir mes informavome e, parlamentą, kad iš savo uždirbamų pinigų, e, neimdami jų iš biudžeto, mes norėtume e, savo etatų sąrašą modernizuoti ir tokiu būdu išspręsti panašias problemas ateityje. Mums nemalonu, bet audito rūmams tai reikia pasakyti kaip komplimentą. Po šitų įvykių mes į viešųjų pirkimų procedūras ėmėme įtraukinėti išorės ekspertus, E, sukūrėme vidaus pirkimų procedūrą, kad ji prižiūrėtų visas pirkimų procedūras. Kitaip sakant, vykdant pirkimų procedūrą yra kita tarnyba, kuri stebi, kaip veikia ta procedūra ir ne tiek prižiūri e, turinį to pirkimo, bet procedūrą. Dėkoju. Ačiū, ponė Makovei, jūs dar turėjote papildomą klausimą. Uh, Ačiū, dėkoju už atsakymus. Norėčiau pratesti tai, ką sakė ponė Hercog apie žmonės, kurie 8-9 Sepol agentūra ar kitose agentūrose sukūrė problemų ir po to perėjo dirbti kitas agentūras ar kitas ES institucijas. Aš norėčiau, kad mes gautumėme žmonių sąrašą, kurie perėjo iš Sepolo į kitas institucijas, kitas agentūras, visų jų sąrašą ir kokias pareigas jie užėmė agentūroje. Žinome, kad vyksta vidinis tyrimas ir bus matyt, nustatyti atsakingi asmenys, taigi reikia stabdyti žmonių per, pereimą dirbti į kitas agentūras. Jeigu pažvelgsime į valdybą, vadovybę, matysime konkrečiai, kas už ką buvo atsakingas ir sąrašą žmonių, kurie perėjo dirbti. Ačiū. Ar galiu paprašyti komisijos tada parengti atitinkamą sąrašą. Jeigu tik įmanoma, tikrai būtų gerai. Ir dabar ponas Pampiai iš CEPOL. Ar jūs dabar norėsite pasisakyti? Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę pasisakyti. Apgailestauju, kad vėl čia tenka man kalbėti. Bandysiu trumpai e, kalbėti ir nekartot faktų, kuriuos jau vakar paaiškinau. Ką mes e, padarėme, kad 9 metais biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas. Mes patikėme reikalingą informaciją pranešėjui, ponai Stavrokakis, laiku <clears throat> paaiškinome tam tikras priemonės ir jam rūpimus klausimus. Audito rūmų ataskaitos rezultatai, jiems pritarėme, nega, ne, nenorime ir ne, neturime teisės ginčytis, tik norime pakomentuoti tuos e, rezultatus ir juos, tuos klausimus bandyti išspręsti. Dėl viešųjų pirkimų. Buvo nustatyta, kad keturi pirkimai nebuvo atlikti pagal taisyklės ir uh, reglamento nuostatas, e, taksi paslaugos, mobiliųjų telefonų paslaugos, kanceliarinės prekės ir taip toliau. Prieš pradėdamas renkti konkursus aš turėjau pagerinti pirmiausia Cepolo pajėgumus, turėjome parengti viešų pirkimų vadovą, apmokyti personalą ir tada paskelbti jau konkursus. Dėl to norėčiau Jums pasakyti, kad konkursas dėl taksi paslaugų dar nėra užbaigtas, iki gruodžio pabaigos nepavyko mums procedūros užbaigti, dėl mobiliojo, mobiliojo ryšiaus, iš, ryšio iš naujo pradėjome konkursą, paskelbėme iš naujo konkursą, laikinas personalas ir samdymai iš privačių įmonių, jie dar vyksta, kanceliarinės prekės, kurie jo paslaugos viskas dar procese, tikimės procesą užbaigti, iki kito audito tikiuosi galėsime viską užbaigti. Dėl nesklandžių pirkimų. Čia buvo du asmenys, buvęs direktorius ir jo vyr sekretorius. Vyr sekretorius išėjo į pensiją, direktoriaus jau nebėra. Na, aš neturiu kaip ir teisės ištirti tą atvejį dabar jau, neturiu jokių galiojimų tirti tą atvejį. Olafas atliko tyrimą tais klausimais ir pradėjo procedūras su Britų institucijomis, tai čia irgi ne mano kompetencijos sritis kištis. Kvalifikuota nuomonė dėl išlaidų, kalbant apie finansinį reglamentą, patarėjus ir taip toliau. Kontraktai baigėsi devintaisiais metais, aš nepratesiau jų. Pradėjau išlygos procedūrą su komisija. Komisija iš dalies pritarė, iš dalies ne. Taigi aš kaip ir ne, nesiūliau tos išlygos daryti reglamente, nors teisinis pagrindas yra. Na ir remiantis e, direktoriaus pasiūlymų valdyba nusprendė, kad e, dabartiniai dabartinės mokymo programos, kai reikalinga samdyti ekspertus, mokytojus, tokiu atveju būtų pasirašomi tokie laikini kontraktai. Ir mes pasiūlėme partnerystės susitarimus agentūroms partneriams valstybėse narėse. Turime pasirašę 41 tokią sutartį, partnerystės sutartį ir daugumas Apollo veiklos bus vykdoma per dotacijų sutartis. Taigi, per tas dotacijų sutartis mes e, patvarkėme ir finansinį reglamentą, tą padarė valdyba dėl perkeliam, perkeliamų lėšų. 2008 metais Sepolis 1,8 milijono eurų turėjo biudžete. 8,7 milijonų eurų ir perkelė 47 procentus. 2009-aisiais Apollo biudžetas buvo 8,6 milijono eurų. 43 procentai buvo perkelta, 2010-aisiais 7,8 milijono perkelėme šiems metams 30 procentų. Mes įvertinome, kokių reiks lėšų. Na ir lėšos perkeliamos, perkeliamos lėšos atitinka Stokholmo programos tikslų įgyvendinimą, nes jos turi įtakos tolesniai agentūros veiklai. Na ir kodėl nebuvo pakankamai panaudotos, ne visos lėšos buvo panaudotos. Uh, nebuvo tiksliai įvertinti vis, vis, įvertinta visų mokymų ir įvykių renginių kaštai. Ir SEPOL turėtų suvokti, kad kiekviena valstybė narė nori turėti savo vietą tuose mokymuose, tačiau ne kiekviena valstybė dėl ekonominių priežasčių gali atsiųsti studentus į tuos mokymus. Taigi čia tokia tik teorinė pozicija, kad kiekviena valstybė narė, visos valstybės narės turi vienodas galimybės e, dalyvauti mokymuose, tačiau dėja e, tai netitinka ekonominės situacijos diktuojamų sąlygų. Dabar dėl sutarčių. Mes bandėme spręsti visas kitas problemas, kurias akcentavo auditorumai. rūmai 1 milijono eurų užšaldytos lėšos. Vadovas, samdymo vadovas, išorės ekspertai pasamdyti ir taip pat padidiname darbo skaidrumą. Bet dar nesame tobuli. 2010 metai buvo krizės valdymo metai ir Tikėkime, kad krizę išspręsime birželio mėnesį ir po to galėsime stiprinti savo veiklą. Atsižvelgiant į audito rūmų išvadas, mes manome, kad esame brandus ir galime tikėtis biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Dėkoju, dabar aš norėčiau steigti žodį ponui Aušėjai kad jis atsakytų į ponios Greslę klausimą. Dėkuoju, pirmininkė ponė Greslė iškėlė svarbę problemą, kai ji paminėjo, kad kiekvienais metais agentūrose susikaupė tam tikras grinų pinigų sumas. Ta situacija stebime keletą metų ir iš tikrųjų e, iškyla klausimas, iš kur tie pinigai atsiranda ar tinkamai valdomas išdas tada tokiais atvejais. Ir tai yra svarbus klausimas Europos piliečiams. Tie pinigai tiesiog guli banko sąskaitose metai iš metų, ar negeriau būtų e, galima juos panaudoti. E, iš tikrųjų, būtent tokie klausimai kyla iš ponios Greslė klausimą. Na, o audito rūmai dabar atlieka ES finansų studiją, apie tai kalbėjome vakar ir e, mes kaip tik ir tyrinėsime, analizuosime ir šią grinų pinigų problemą. Auditorumai puikiai suvokia ir žino šią problemą ir dabar atidžiai ją analizuoja visų agentūrų um, kontekste. Dėkoju. Dank u. Um, ehm, we zitten nu wat onder tijdsdruk. Ik moet ook de tolken. Ačiū. Dabar mus pradeda jau spausti laikas, reikia gerbti vertėjų darbo laiką. Gal aš trijų minučių dar galėčiau paprašyti, kad pranešėjas galėtų pasisakyti žodis ponui Stavrakakis. Okay, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Neturiu nieko pridurti. Šiuo metu noriu tik tai padėkoti ponui Oši, kuris yra atsakingas už šios dalykus audito rūmose, agentūrų direktoriams ir agentūrų koordinatoriai už jų indėlį ir kolegoms už labai naudingą pasikeitimą nuomonėmis. Labai dėkoju. Ačiū. Tiek turėjome nuveikti šį rytą. Susitiksime trečią valandą ir svarstysime mokslo tyrimų ir technologijų plėtros problemas. Gero apetito.